Dear colleagues, dear guests, I think that we, we shall start. Mėly kolegos, manau, reikėtų pradėti. Prieš e, pasisveikindamas su mūsų svečiais, norėčiau pradėti nuo darbo tvarkės pirmojo punkto. Buvo pasiūlyta pakeisti darbo atvarkę, devintasis klausimas yra nukeltas į kitą komiteto posėdį, kuomet bus išverstas klausimas, į kurį atsakoma žodžiu ir rezoliucijos projektas į visas kalbas. Nematau prieštaraujančių. Antrasis darbo atvarkės klausimas. Pirmininko pranešimų nėra. Trečiasis klausimas praėjusių posėdžių protokolų tvirtinimai, jeigu niekas neprieštaraujate, tai gruodžio 16, sausio 28, vasario 1 ir vasario 17-18 posėdžių protokolai bus laikomi patvirtintais. Taigi galime tęsti nuo ketvirtojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra klausimas dėl pažeidžiamų paauglių apsaugos tai yra suaugusių. Norėčiau <clears throat> pasveikinti mūsų tarpę Italijos notarą, pana Damaščelį. Anikė Fregengor yra teisinė konsultantė valstybės politikos planavimo klausimais, ponas Frimstonas, jis taip pat yra teisininkas ir Jean-Christophe Rega, prancūzijos notaras. Tikiuosi, kad um, pas mus e, yra atvykęs taip pat Filip Lortie ir jis yra e, Hagos konferencijos dėl tarptautinės privatinės teisės e, pirmasis sekretorius Hagos konferencijos biuro. Taigi sveiki susirinkę į Teisės reikalų komitetą. Manau, kad e, nedėlsdami galime pradėti mūsų klausimus ir suteiksime žodį dabar pirmam kalbėtojui ponui Gamašėlį. Tikiuosi, kad e, tinkamai ištariau jūsų pavardę. Ačiū pirmininkė, ir padėkoju visiems dalyviams. Man labai džiugu ir didelė garbė jau antrą kartą kalbėti šiame komitete. Taigi, pirmą kartą mes svarstame pirmosius žingsnius ir veiksmus susijusius su, su 2002 metų atitinkamu reglamentu dėl pažeidžiamų saugusių saugos ir čia buvo siūloma šiuo reglamentu sukurti Europos privatinės teisės atitinkamą priemonę. Tikiuosi, kad per šį klausimą sugebėsime pasiekti rimtų apčiuopimų rezultatų. Kalbėdama šią temą negaliu paminėti visų smulkmenų, tačiau aš paminėsiu priežastis, dėl kurių Europos teisėkuros institucijoms būtina įsikišti, siekant apsaugoti pažeidžiamus asmenis. Yra reglamente numatyta atitinkama prievalė e, skirti teisėją, numatyti kokios, e, kokios teisės priemonės, kokios šalies teisės sistema yra taikoma. Nu, tai reiškia, kad pirmiausiai būtina apsaugoti sutartys ir kitose svarbiose, svarbiose teisės aktų dokumentuose teisės aktuose apibrėžtas pagrindinės asmenų teisės. Taip pat reikia paminėti dar kelis dokumentus ir būtent e, juos aš minėsiu savo kalboje daugiausiai šiandien. Pirmasis komentaras būtų susijęs su smarkiai padidėjusiu saugusių asmenų skaičiumi remiantis atitinkamo komiteto duomenimis ir turint omenyje, kad pirmiausius metus demografinė padėtis keisis atitinkamai, visuomenė senės, tai mes susidursime su pakankamai sudėtinga padėtimi siekdami saugoti savo interesus. Taip pat svarbu nepamiršti, kad didžioji dalis šių asmenų gyvens būtent mūsų valstybėse narėse. jų gaunama atitinkama e, sveikatos priežiūra, kitos gyvenimo sąlygos užtikrins jų pakankamai ilgą gyvenimo trukmę. Antras komentaras yra susijęs su mano profesinė patirtimi. Vis daugiau žmonių kreipiasi į mane, taip pat kolegos iš Italijos, iš kitų valstybių narių bandydami e, pasiruošti ateityje jos galėsiančiai ištikti tokiai nesugebėjimo savimi pasirūpinti būsenai. Aš negaliu jam suteikti jokios pagalbos dėl to, kad teisės aktų nėra. Dauguma valstybių narių pažeidžiamų suaugusių apsauga yra reglamentuojama tam tikrų standartų, o tai reiškia, kad e, atitinkamų žingsnių galima imtis tik apostiori, tai reiškia, kai e, žmogaus nesugebėjimas pačiam savimi pasirūpinti yra patvirtintas profesionalių medikų. Taigi tie žingsniai kuriais yra paskiriamas globėjas, įvairių leidimų išdavimas e, susijęs e, su šiomis procedūromis e, <clears throat> reikalauja, kad galiotų būtų patvirtinti tam tikrai teisės aktai, pagal kuriuos globėjas galėtų vykdyti atitinkamai savo pareigas. Kai kuriuose valstybėse narėse globojamas asmuo pats gali priimti sprendimą dėl savo globėjų paskirimo. Ir atitinkamos instrukcijos gali būti duodamos atsižvelgiant į slaugomo asmens e, lūkesčius, poreikius ir planus, kuriuos tas asmo gali būti numatęs Atitinkami mm. įstatymai galioja Austrijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Bel, e, Velse, taip pat e, Prancūzijos civilinis kodeksas numato tam tikras teisinės nuostatas ir šie teisės aktai iš tiesų labai skiriasi, nes kartais jie gali būti vertinami kaip susitarimas tarp kliento ir e, paslaugos teikėjo, o kartais kaip vienašališkas teisinis e, veiksmas. Ir <clears throat> tokiu būdu klientas e, įgalina atlikti už save tam tikrus veiksmus įglobojantį asmenį. Tuo metu, jeigu jis pats e, nesugeba to padaryti, tačiau problemų kyla dėl to, kaip globėjo veiksmai turi būti kontroliuojami. Ir čia gali įsikišti ES institucijos ir mes čia galime užsibriežti du tikslus, kurie atitinka ES teisės principus. Pirmiausia, mes turime siekti, kad teismai šios procesus skirtusi, kištusi, tai yra kuo mažiau ir kuo rečiau, ypač sprendžiant tam tikrus ginštins klausimus. Taip pat e, asmenys, kuriems reikia globos, e, pagal įsikišus ES institucijoms galėtų patys paskirti savo globėjus ir apibrėžti jų įgaliojimus e, bei tokiu būdu būtų užtikrinta, kad jų globa yra ar būtų veiksminga. Taigi manau, kad čia yra labai svarbu užduoti klausimą, ar prisijungimas prie Hagos konvencijos dėl tarptautinės saugus asmenų apsaugos, jos ratifikavimas yra 2000 metų sausio 30 konvencija ir dauguma valstybių dar nėra prie jos prisijungusios ar ratifikavusios, galėtų tapti tokia priemonė tiesų Hagos konvencijoje tokios priemonės yra minimos, ypač 15 konvencijos straipsnėje, kuriame pabrėžiama susitarimui e, galiojanti arba taikoma teisė, e, esant pasirašius susitarimą arba įsigaliojus vienašališkam teisės aktui. Tačiau kalbant apie galimybė pasirinkti kokios kokio šalies teisė būtų taikoma ar kilmės šalies globojamos mens, ar gyvenamosios vietos šalies, ar ten, kur yra registruota to šalies, kurioje registruotas jo turtas. Vis dėlto pasitelkus konvencijos nuostatas negalima užtikrinti, kad būtų laikomasi jokių problemų minėtų teisės aktų. Ketvirtame konvencijos skyriuje kalbama apie tik tai tų apsaugos priemonių taikomų saugusiems asmenims įgyvendinimą, jeigu jos susijusios atitinkamomis teisėmis procedūromis. 22 straipsnėje konvencijos viena vertus kalbama apie priemonės, kurias taiko sutarties sudarimo šalis remiantis atitinkamais teisės aktais minimais konvencijoje. Ir antra vertus, tačiau paliekama nemažai priežasčių, kodėl pagal arba kuriamis pas, pasirėmus būtų galima atmesti tam tikrų susitarimo teisinių pasirašymų. Šias problemas būtų galima išspręsti pasitelkus sertifikatą pagal kuris minimas 38 konvencijos straipsnė, tas sertifikatas gali būti išduotas tik tuo atveju, jeigu kompetentinga institucija suteikia globėjui oficialiai tam tikrus įgaliojimus. O tai, žinoma, labai priklauso nuo galiojančios teisės. Tas antrasis procedūrinis lygmo yra būtinas, bandant spręsti tam tikrus tarp valstybinius ginčytinus klausimus. Ir e, iš tiesų Anglijoje, Velse arba Vokietijoje ir Austrijoje situacijos teisinė šiuo atveju tikrai būtų skirtinga dėl kitokių taikomų teisinių principų. Taigi mes čia kalbame apie tam tikrą informaciją, kuri e, išplaukia iš bendrijos teisės ir yra perkeliama į valstybių narių teisės sistemas. Tai yra pirmiausia tinkamas reglamentas dėl paveldėjimo. Dėl to konvencijoje apie procedūrą nieko nekalbama, turiuomenėje su sertifikatų išdėjimo procedūra arba jų atšaukimo procedūra. Pasirašančių šalių nepakankamas pasitikėjimas konvencijos nuostatomis pasireiškia tuo, kad nei vienoje iš konvenciją pasirašytų šalių nėra steigta atitinkama institucija, kuri turėtų rūpintis konvencijos nuostatų taikymu. Pagrindinė konvencijos problema yra ta, kad jie nėra nustatomos aiškios taisyklės susijusios su um, globėjų įgaliojimais. 81 straipsnėje kalbama apie teisinio bendradarbiavimo priemonės, kuriomis bandoma suderinti valstybės narėse galiojančias teisinės sistemas. Tai turint omenyje, ir jeigu tai kada nors atsitiktų, o mes to tikimės, jeigu valstybės narės pagaliau e, tinkamai sudarintų savo teisinės sistemas ir būtų pasirengusios ratifikuoti Hagos konvenciją, tuomet būtų galima patvirtinti papildomus teisės aktus, kurie savo ruoštų būtų integruoti į konvenciją. O tai yra susijęs su mano anksčiau minėtais dalykais. Asmeniškai manau, kad tokie teisės aktai sąlygotų atitinkamų įstatymų prieimimą valstybėse narėse, ypač tose, kuriuose dar šie įstatymai nėra priimti ir tokiu būdu būtų suteikti įgaliojimai susijęs su klausimais, kuriuos anksčiau aš minėjau ir pagal tos įgaliojimus e, tie suaugusiai asmenys, kurie norėtų ir galėtų, galėtų arba individualiems asmenims, arba tam tikroms organizacijoms suteikti įgaliojimus rūpintis jų interesais tuo metu, kai jie patys negalės savimi pasirūpinti. Taigi, tie teisės aktai atitinkamai e, apibrėžtų arba apriektų ir e, už šias procedūras atsakingo gydytojo paskirimą. Būtų pasirašymas atitinkamas notaro patvirtintas dokumentas, tačiau čia iškyla klausimus, kaip tokius dokumentus reikėtų registruoti. Ir taip pat reikėtų numatyti arba nustatyti automatinę tokių notaro patvirtintų dokumentų ir įregistruotų automatinį pripažinimą arba reikėtų sukurti atitinkamą Europos mastų galiojantį sertifikatą, kuris apriektų globėjo ir globojimo asmens e, tarpusavio santykius bei įgaliojimus, e, užtikrinant, kad e, šis dokumentas pagal 65.02.12 metų reglamentą galiotų kitose valstybėse narėse. Aš manau, kad būtent tokiu būdu Europos teisėjų kuros institucijos galėtų parodyti, kad e, iš tiesų e, e, atsižvelgia ir nori atsižvelgti į mūsų piliečių interesus ir poreikius. Ačiū, ačiū už labai aišku pranešimą, o dabar aš noriu suteikti žodį poniai Aneke Frenegor, kuri yra Niderlandų teisinė patarėja tarptautinės nekilnojimo turto planavimo klausimais ir taip pat yra Levens testament komisijos pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu Jums padėkoti už galimybę pristatyti Jums, kokia padėtis Niderlanduose. Jūs ką tik pirmininkė sakė, kad mes tai vadiname Levens testament Tokia praktika atsirado 2010 metais, ją įvidė EPN, o tai yra karališkosios notarų draugijos padalinys. Ir padaliniai buvo pateiktas uždavinys parengti ilgalaikių įgaliojimų patikėtiniui sistemos pagrindą. Mes tai vadiname Levens testament. Levens testament gali būti labai išsamus dokumentas, nes gali reglamentuoti įvairiausius dalykus. Pavyzdžiui, teisę spręsti finansinius ir ekonominius klausimus, teisę uh, spręsti gydimo medicinius ir gerovės klausimus, taip pat atskirais atvejais specialiai suteikiama teisė tvarkyti reikalus su gydytojais, teisėjais ir advokatais, suteikiama medicin, e, medicinos gydytojams, kad jie priimtų sprendimą dėl gydimo tesinumo arba eutanacijos. Taip pat e, tokie patikos įgaliojimai gali būti suteikiami teisėjams, kurie priima sprendimą, pavyzdžiui, ar a, e, patikėjimų teikėjas nepatyrė rimto sužalojimo ir ar nereikia skirti jo vaikų globėjo. Galbūt tada, kai patikėtinis turi pats vaikų, jam gali prireikti rūpintis savo neįgal, psichiškai neįgaliais tėvais ir jam buvo suteikti ilgalaikiai įgaliojimai. Bet kai jis nebegali jau būti tokių globėjų, pavyzdžiui, vaikų, tai kažkas turi perimti jo pareigas. Taip pat tai apima ir prašymus teikiamus advokatui, pavyzdžiui, teikti pagalbą, kai yra parduodamas namas, nes kyla klausimai, ką daryti su uh, baldais, ką daryti su pašto ženklų kolekcija. Bet nebūtinai Levins testament apima visus šios klausimus. Kartais jisai sudaromas vien tik tai vienam, vieno klausimo atveju. Pagal karališkąją notarų draugiją per 80 procentų visų įgal, patikėjimo įgaliojimų buvo sudaryti, kad būtų įmanoma spręsti ne vieną, o keletą klausimų. Nereikia pamiršti, kad Niderlandų teisėje nėra konkrečių nuostatų, kurios reglamentuotų rašytinius ilgalaikius įgaliojimus patikėtiniui, nes jie remiasi įprastinę teisininkui suteikiamų suteikiamo patikėjimo praktiką. Kitaip sakant, Levens testament yra rezultatas tam tikros žmonių grupės, kurie, būdami teisininkais, nutarė, kad reikalinga imtis kažkokių žingsnių, bandant apsaugoti pažeidžiamus augusius asmenys, ypač tose situacijose, kai asmuo arba nebenori, arba negali pats pasirūpinti savimi arba savo interesais. Pirmieji Levens testamentai atsirado 2012 metais ir tai buvo gana priva, tai buvo dėka privačios iniciatyvos, kurios ėmėsi EPM. Ilgalaikių įgaliojimo ilgalaikių įgaliojimų registracija nėra privaloma. Tai atliekama savanoriškai ir iki šiol registruoti gali tik tai oficialiai patvirtinti notarai, bet ateityje tikėkime tokius įgaliojimus galės registruoti teisėjai bei gydytojai. Ypač tai aktualu, kada yra skiriamas globėjas arba priimami sprendimai dėl asmens gydimo. Kiekvienais metais tokių įgaliojimų registracijos skaičius auga. 2015 metais buvo užregistruoti 67 dokumentai Ir reikia pasakyti, kad per tris metus jų skaičius išaugo daugiau nei 130 tūkstančių. Niderlandai yra nedidelė valstybė. Aš pati gyvenu Amsterdame ir jeigu pajudėčiau iš jo, tai per valandą pasiekčiau Vokietiją, o per kitą valandą jau Belgiją. Tačiau Niderlanduose yra beveik 17 milijonų gyventojų, iš kurių 850 tūkstančių nėra Niderlandų karalystės piliečiai. 3,5 milijonai mano šalies gyventojų yra kilę iš, kit, iš kitų šalių. Tai reiškia, kad jie su jomis yra susiję, turi tose kitose šalyse, savo kilmės šalyse nuosavybės. 80 tūkstančių namų ūkių turi antrus namus užsienyje daugumoje Europoje. 2009 metais statistiniai duomenys sako, kad 41 tūkstantis žmonių išvyko iš Niderlandų kad apsigyventų kitoje Europos šalyje, o 64 tūkstančiai žmonių atvyko iš kitų Europos valstybių gyventi į Niderlandus. Milijonai Niderlando gyventojų kasmet išvyksta atostogauti už šalies ribų ir milijonai mūsų gyventojų atostogauja, kaip aš jau sakiau, viso jų praėjusiais metais 18 milijonų kartų buvo išvykstama atostogų tikslu už šalies ribų. O tai reiškia, kad mūsų piliečiai turi nuosavybę už Niderlandų ribų, jie turi spręsti vairias su nuosavybė susijusias problemas ir bendrauti su užsienio šalies institucijomis. Todėl žmonės taip pat gyvena Niderlanduose, o dirba, pavyzdžiui, kur nors kitur ir egzistuoja atitinkamos mokesčių mokėjimo taisyklės. Be to, žmonės gauna pensiją iš kitos, ne savo gyvenamosios šalies. Dar vienas dalykas, kad jie draudžia savo gyvybę irgi kitose šalise. Žmonės vyksta atostogų, patenka į rimtus incidentus ir užsienyje jiems būnant reikia priimti svarbius medicinius ir gydimo um, sprendimus. Todėl gali įsitraukti šį procesą užsienio šalies policija, teisingumo institucijos, draudimo kompanijos. Taip pat žmonės skiriasi. Todėl visoms šioms aplinkybėms esant gali būti, kad kažkam reikia pasirūpinti asmens interesais. Kada jūs suteikite ilgalaikius įgaliojimus asmeniui, kuriuo pasitikite, jūs uh, tuo pačiu patvirtinate, kad tas asmuo gali veikti jūsų vardu, ypač tarp valstybinių situacijų atveju, tačiau nebūtinai. Ir pateiksiu keletą pavyzdžių iš savo praktikos. Niderlandų piliečius veda uh, Junktinės karalystės gyventoje ir gyvena Anglijoje nuo 1950, 1950 metų. Jie susilaukia vieno vaiko. Uh, ir sudaro ilgalaikių įgaliojimų sutartį pagal Anglijos įstatymą. Kadangi, jos, kadangi tėvas labai prastos veikatos, tai duktė stengiasi e, užsitikrinti prieigą prie Anglijos bankuose esančių tėvo sąskaitų, tam, kad galėtų pas, panaudoti iš Danijos mokamą pensiją kiekvieną mėnesį. Tačiau Danijos bankas nesuteikia tokios galimybės, nes nepripažįsta ilgalaikių įgaliojimų sudarimo. Kitas pavyzdys. Niderlanduose gyvenanti našlė, kuri gyvena viena, neturi vaikų ar giminių sudaro sutartį ilgalaikių įgaliojimų su savo labai gerais e, draugais, kad jie pasirūpintų jos atostogų namais Prancūzijoje atėjus laikui. Ir aišku, kada e, našlės sveikata pablogėja, nebegali keliauti į Prancūziją, tada jos draugai pasinaudoti ilgalaikiais įgaliojimais e, pradeda veikti, o ilgalaikiai įgaliojimai iš karto įsigalioja nes juose be kita ko paminėta, kad, galima, e, kad patikėtinis turi teisę parduoti namus Niderlanduose ir taip pat Prancūzijoje. Tačiau dėja, Prancūzijos notarai nepripažįsta tokio dokumento, tol, kol nebus pateiktas atitinkamas našlės veikatos būklės e, sertifikatas. Dar vienas pavyzdys. Niderlandų gyventojas 90 beveik metų, visą gyvenimą dirbo laivybos įmonėje ir gyveno daugiau nei 30 metų Pietų Amerikoje. Jis taip pat vienišas, neturi vaikų, o visi jo broliai seserys gyvena Niderlanduose. Prieš daugelį metų jisai savo seseriai gyvenančiai Niderlanduose suteikė ilgalaikius patikėjimo įgaliojimus galiojimus, kad jį galėtų pasirūpinti jo banko sąskaitą, į kurią mokama pensija. Seserį 75 metai, jį taip pat gali iškeliauti anapilin bet kada arba e, susirgti. Todėl jie sudaro dar vieną ilgalaikio įgaliojimo patikėjimo sutartį savo dukteriečiai, bet dėl sveikatos mūsų asmuo aptariamas iš Pietų Amerikos nebegali atvykti į Niderlandus ir jisai nebegali sudaryti Niderlanduose sutarties, o Niderlandų bankas nepripažįsta Pietų Amerikoje sudarytos patikėjimo, įgaliojimų patikėjimo sutarties. Aš taip pat e, savo praktikoje susidūriau su kitų atveju. Nemažai Niderlandų piliečių turi Prancūzijoje vasarvietas ir gyvena keletą mėnesių Prancūzijoje. Ir per pastaruosius keletą mėnesių iškilo toks klausimas, ar įmanoma sudaryti tokį ilgalaikių įgaliojimų susitarimą, kurį pripažintų Prancūzija ir Niderlandai. Labai sunku atsakyti į šį klausimą, nes jeigu e, pora gyvena tai čia, tai ten, gali e, būti, kad kiekviena šalis manys, jog joje turi būti sudaroma atitinkamas susiturimas. Taigi, egzistuoja dvi skirtingos sistemos, kurios taikytinos to paties asmens tam turimam turtui. Beje, jeigu, jeigu asmenys gyvena Prancūzijoje ir turi nuosavybės tik Prancūzijoje, situacija dar labiau komplikuojasi. Bet kuriuo atveju e, civiliai, kurie sakysime, neįgudę dirbti kompiuteriu, ateityje gali susidurti su labai didelėmis problemomis, pildydami, pavyzdžiui, mokesčių formas arba sudarydami ilgalaikių įgaliojimų sutartį. Kitas dalykas kad tokie galiojimai turėtų, būti, turėtų galioti ne tik tada, kai asmuo serga psichinę lygą, arba kitai, arba yra fiziškai neįgalus, nes turi būti sudaroma, įgaliojimų sudarimo metu turi būti nurodoma, kad patikėtinis turi teisę veikti asmens vardu ir tais atvejais, kai tas asmuo negali pats savim deramai pasirūpinti. Danijos, e, Niderlandų vyriausybė neratifikavo dar Hagos konvencijos dėl pažeidžiamų saugusiųjų apsaugos, nes tiesiog yra labai aukšti susiję kaštai. Bet būtų labai gerai, kad jeigu visos 35 visos uh, Europos valstybės pirmiausiai pasirašytų konvenciją, o toliau jau galima galvoti apie tarptautinę susitarimo uh, dėl ilgalaikių įgaliojimų patikėjimo sudarimo ir gali būti galvojama apie tarptautinę kažkokią pažymą, kuri leistų patikėtiniui veikti a, veikti įvairiose valstybėse. Šiuo metu Niderlanduose 3,5 milijono gyventojų amžius yra didesnis nei 65 metai. Pusantro milijono iš jų yra neturi šeimos ar giminių. Iki 2014 metų buvo taikomos, taikoma globa daugiau kaip 240 asmenų. Tačiau ateityje nebejotinai glob, asmenų, kuriems reikia globos skaičius, auks. Ir todėl reikalinga, kad kuo greičiau būtų pripažinti svarstama ilgalaikių įgaliojimų patikėtinių sutartis, kad galima būtų apsaugoti pažeidžiamų asmenų teisės. Ačiū mūsų viešniui už tokį įdomų pristatymą, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Richardui Frimstonui, jis yra teisininkas, taip pat um, tarptautinio turto ir privatinės tarptautinės teisės ekspertas, jis atvyko iš Junktinės karalystės. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Nenoriu kartoti to, ką jau pasakė prieš mane pasisakę kolegos, nes priešingą atveju visi mūsų pristatymai bus tik kažkoks pasikartojimas. Tačiau kalbant apie mm, Anglijos perspektyvą, 40 e, procentų Londono gyventojų gimė ne Junktinėje karalystėje ir milijonai Junktinės karalystės piliečių gyvena kitose ES valstybėse narėse, tad šio klausimo svarba tik didėja ir man atrodo, kad būtų itin naudinga pakalbėti apie Hagos 35 e, e, konvenciją, pakalbėti apie Angliją ir Velsą ir ten taikomas normas ir taip pat galbūt paliesti tas rytis, e, kuriuose mūsų nuomonė Haga 35 konvencija galėtų būti patobulinta. Kalbant apie e, tarptautinę privatinę teisę, visi puikiai tai suprantame, dirbame su tais klausimais e, kasdien, tačiau kalbant apie e, tai, ką šiandien aptarėme, tai yra m, mm, pajėgumus, e, nėra kažkokio tai vieno teisinio apibrėžimo ar klasifikacijos. Ir kalbant apie Haga 35 konvenciją, ten yra kalbama tik apie tos klausimus, kurie yra susijęs su jurisdikcija, taikomais teisės aktais, taip pat pripažinimu ir e, taikymo ir gyvendinimu sąryšyje su apsauginėmis priemonėmis. Tai taip pat susiję ir su, kaip jau minėjau, e, taikomais teisės aktais, e, atstovavimo įgaliojimo atveju ir mano nuomonė Hagos 35.1 silpnumų yra tai, kad kalbant apie atstovavimo įgaliojimus, Haga 35 dokumentas dėja turi tam tikrų trūkumų. Na ir dabar norėčiau pakalbėti apie tai, kaip e, ten esančios nuostatos taikomos Junktinėje karalystėje. E, kalbant apie Anglijoje taikomą sistemą ir taisyklės ir Haga 35 konvenciją, Nu, turiu pasakyti, kad nors Junktinė karalystė yra pasirašiusi ir ratifikavusi 35 e, Hagos konvenciją, e, tai buvo padaryta e, Škotijoje, tačiau dėja ne Anglijoje. Taip, Anglijoje ir Velse taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir, pavyzdžiui, Niderlanduose taikomos 35 Hagos konvencijos taisyklės, tačiau mm, taikomos tos taisyklės asmenims nuo 18 metų, o ne nuo 16 metų yra taikymas ir Brussels 2 reglamentas. Na ir 35 Hagos konvencijos taisyklės yra taikomos tuo atveju, kai asmuo dėl kažkokios tai negalios e, ar nesugebėjimo e, negali pasirūpinti savo interesais. Na ir Kalbant apie egzistuojančius skirtumus, tai situacija yra panaši kaip Austrijoje ir Niderlanduose. Kalbant apie pripažinimą ir įgyvendinimą, mes dirbame su šalimis, kurios yra ratifikavusios 25-ąją Hagos konvenciją, kurios yra sutartinėmis šios konvencijos šalimis ir su tomis, kurios to nepadarė. Tad turime įgyvendinti e, nurodymus susijusius su apsaugos priemonėmis, kurios yra priimamos ir e, kitose šalise ir tai sukelia nemažai sunkumų. Ir tikrai per pastarosius dešimt metų daug įvairiausių bylų buvo sprendžiama mūsų teismuose, buvo sprendžiami šie klausimai ir buvo klausima, ar 35 e, Hagos konvencijos e, taikymas sutartinėse ir nesutartinėse šalise turėtų skirtis. Na ir buvo padaryta tokia išvada, kad turėtų būti visuotinai taikomi tie konvencijos principai. Taip pat e, kilo tam tikrų klausimų ir viešosios politikos, nes, pažiūrėjau, yra nemažai airijos piliečių, kurie atvyksta į Angliją ir jie nori pasinaudoti, pavyzdžiui, medicininės priežiūros paslaugomis. Na ir mm, kalbant apie Airijoje taikomas normas, jie tikisi tokio pat apsaugos lygio ir Anglijoje. Na ir teismai nusprendė, kad neturėtų būti taikomi e, viešosios politikos e, aspektai tokiais atvejais. Ir jeigu kyla, e, kyla kažkokių klausimų, mes tada galime kreiptis į Airijos teismus, kur būtų sprendžiami tie klausimai. Dabar kalbant apie atstovavimą ir e, fizinių asmenų e, teisingumą, tai be abejo visos tos nuostatos turi būti įgyvendinamos ir taikomos. Ir kalbant apie 35-ąją Hagos konvenciją, ji tarsi taikoma atskirai, nesižvelgiant į mūsų nacionalinius teisės aktus. Na, o juose kalbama, pavyzdžiui, apie asmenys, kurie negali pasirūpinti savo reikalais, o 35 Hagos konvencijoje jau yra pateikiama šiek tiek kitokia apibrieštis. Na ir tokiu atveju e, pirmenybė teikiama tiesiogiai taikomai 35 e, Hagos konvencijos apibriešiai. Na, o kalbant apie tą nuolatinę gyvenamąją vietą, e, svarbu atsakyti į klausimą, ką konkrečiai tai reiškia. Ir ta nuolatinė e, gyvenamoji vieta e, yra bendra apibrieštis taikoma visoje Europos Sąjungoje, tokį sprendimą prieėmė Teisingumo teismas. Tačiau vis dėlto kyla problemų kartais primant sprendimus dėl to, kokia yra saugusiojo asmens nuolatinė gyvenamoji vieta. Na ir kitos praktinės problemos yra susijusios su um, um, tais privačiais įgaliojimais ir atstovavimo įgaliojimais. Na ir kalbant apie praktinę situaciją, tai turbūt yra esminis dalykas, nes kalbant apie 95 procentus problemų, kurios kyla, nėra susijusios su asmenų apsauga. Tai yra labiau susiję su galimybė mm, valdyti turtą, banko sąskaitas, parduoti nekilnojimą į turtą ir taip toliau. Na ir čia jau kyla tos praktinio pobūdžio problemos. Na ir 35 Hagos konvencijoje um, aiškiai kalbama apie taikomus teisės aktus, tačiau uh, nėra numatytos kažkokios tai priemonės, kurios padėtų mm, praktikoje įgyvendinti e, tokių įgaliojimų veikimą. Na ir nutinka taip, kad realybėje e, kiekvieną kartą reikia suteikti tuos e, atstovavimo įgaliojimus, nes e, pagal 35 Hagos konvenciją to padaryti neįmanoma. Ir kalbant apie Legard pranešimą, ten yra kalbama apie atstovavimo įgaliojimus ir apie tai, kad tai nėra kažkokia tai apsaugos priemonė. Na ir žinau, kad būtų galima sakyti, kad jeigu jau buvo um, užregistruotas toks atstovavimo įgaliojimas, tai galima laikyti apsaugos priemonę, kurią reikėtų pripažinti ir įgyvendinti. Na, o kalbant apie tuos atstovavimo įgaliojimus, kurie suteikiami be teismo įsitraukimo, tai 35 Hagos konvencijoje nėra pateikiama jokių šios problemos sprendimų ir tikrai mums kyla nemažai sunkumų kalbant apie uh, uh, tokios teisės suteikėjo uh, gebėjimų įvertinimą, pajėgumų įvertinimą ir Kalbant apie 14 straipsnį, ten yra kalbama apie mm, įgyvendinimą vietos mastu, e, turiuomenyje e, tuos atstovavimo įgaliojimus. Na ir įsivaizduokime mano klientą, kuris e, yra anglas, jis suteikia tokius angliškus įgaliojimus, tada išvyksta gyventi į Škotiją Na ir turi reikalų su kažkokiu tai Prancūzijos banku, kuris gali pasakyti, kad toks įgaliojimas yra galiojantis, tačiau e, turėtų būti taikomos e, Prancūzijos teisinės nuostatos ir turi e, pas klientą atvykti gydytojas iš Prancūzijos, įvertinti padėtį. Tai tikrai daug įvairiausių kliučių yra sukūriama ir negalima pasinaudoti 25-osios Hagos konvencijos teikiamą naudą. Na ir ką būtų galima padaryti? Man atrodo, kad mes visi dirbantis realiame gyvenime tikimės e, kažkokio tai žingsnio iš ES, tikimės ES masto reglamento ir turiu pasakyti, kad e, šie klausimai yra panašus į paveldėjimo e, reglamento kontekstą. Ir 35 e, Hagos konvencija atsirado po 34 konvencijos, kurioje kalbama apie vaikų apsaugą ir tai jau yra akivaizdžiai šeimos teisės rytis. E, dauguma tų klausimų, apie kuriuos kalbame šiandien, yra susiję su turtu, jo valdymu ir Gali nutikti ir taip, kad, pavyzdžiui, pilietis neturi šeimos, šeimos narių ir nori suteikti tokius įgaliojimus, pavyzdžiui, draugui ar kažkokiam tai atstovui, tad nesu tikras, ar tai yra šeimos teisės rytis. Ir e, nežinau, reikėtų remti šią 81 straipsnio antrąją dalimi kaip teisinių pagrindų, manau, kad taip pat naudingos būtų bendros apibrieštis apibrėžiančios nuolatinę gyvenamąją vietą, apsaugos priemonę, taikymo sritį ir taip toliau. Man atrodo, kad reikėtų ir mm, pasvarstyti, ar čia reikėtų tokio visuotinio e, taikymo, ar reikėtų kalbėti apie tokių apsaugos priemonių taikymą ir gyvendinimą už ES e, ribų. Taip pat svarbu kalbėti ir apie jurisdikcijos pasirinkimą. Įsivaizduokime, kad aš gyvenu Ispanijoje, tačiau mano šeimos nariai gyvena Anglijoje ir tada pagal Anglijos teisės aktus aš galiu suteikti įgaliojimus ir manau, kad tokiu atveju turiu teisę pasirinkti Angliją kaip atitinkamą jurisdikciją, kurioje turėtų būti sprendžiami visi klausimai. Šiandien jau kalbėjau apie 14 straipsnio taikymo srities ribojimus. Be to, Kolegos taip pat kalbėjo apie europinį atstovavimo sertifikatą. Tai būtų itin didžiulis žingsnis ir tikrai būtų įdomu mm, daugiau informacijos išvysti CNUE svetainėje. Tai yra itin naudingas puslapis, tačiau jis galėtų būti išsamesnis. Na ir norėčiau padėkoti Jums už suteiktą galimybę aptarti šios klausimus. Linkiu visiems kuo didžiausios sėkmės ir labai tikiuosi, kad ES žengs reikalingus žingsnius iš savo pusės. Ačiū, ačiū už Jūsų indėlį. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Žanui Kristofui Rega. Jis yra mm, prancūzijos notaras, tad žodis Jums. Monsieur le Président, Monsieur et Madame. Pone Sirponai, pone pirmininkė, priimdamas kvietimą dalyvauti šiame klausime, aš siekiau pasidalinti su jumis savo patirtimi, e, su kuria vis labiau dažniau susiduria teisininkai, siekdami apsaugoti suaugusių pažeidžiamų asmenų interesus e, Europoje, kurioje asmenų judumas tampa vis pa plačiau paplitusių reiškinių. Aš remsiuosi savo patirtimi, kurią sukaupiau dirbdamas notarų pietvakarių Prancūzijoje ir dirbdamas su, su bylomis paveldėjimo, kuriuose figuruoja pažeidžiamos menų turtas. Be abejonės e, šiuo metu remiantis e, Hagos konvencijos, kuri buvo pasirašyta 2000 sausio 13 nuostatomis, e, būtina atsižvelgti ir stengtis apsaugoti tokių asmenų interesus. Taigi aš dabar pasistengsiu Jums pristatyti savo vertinimą susijusią su ES veikiančiomis priemonėmis pagal tarptautinę Hagos konvenciją. Pasakyti, kad tarptautinė konvencija apibrėžia kaip e, naują kriterijų gyvenamosios vietos kriterijus yra pasirinkamas vietoj pilietybės kriterijus. Pagal 5 ir 13 straipsnį prie konvencijos prisijungusios e, šalis ir jų tinkamos tarnybos, jeigu tose šalise gyvena pažeidžiamas asmo, turi pasirūpinti jo interesų apsaugą. Tokiu būdu teisėjas gali taikyti tą teisę, kurią geriausiai pažįsta, tai yra savo valstybės teisė kaip ir Prancūzijoje, pavyzdžiui, šiuo metu galioja pagal civilinio kodekso trečiąjį straipsnį atitinkami teisės aktai. Ir tokiu būdu aš remdamasis Hagos konvenciją sugebėjau išspręsti paveldėjimo su vienos Britės gyvenančios Prancūzijoje tapusios neveiksne turto paveldėjimo klausimus, kuomet jos vaikai kreipiasi į teismą Prancūzijoje tam, kad teisėjas paskirtų atitinkamą patikėtinį arba globėją e, tėvo, kuris e, buvo tapęs našliu ir paveldėjo savo e, sutoktinės Britės turtą pas gyvendamas Prancūzijoje. Tačiau našlys susirgo mm, Alzheimeriu ir lyga pakankamai greitai progresavo, todėl jis negalėjo būti tinkamai slaugomas mm, Prancūzijoje, todėl vaikai nusprendė perkelti jį į Angliją. Tačiau aš turėjau tokiu būdu vaikams paaiškinti, kad jeigu jų tėvas kaip pažeidžiamas asmuo persikelia iš vienos konvenciją pasirašysios šalies į kitą, tai pagal penktos straipsnio antrąjį, antrąją dalį jau turėjo būti taikoma kitos šalies jurisdikcija jo globai. Deja, šis ponas taip ir nespėjo persikelti į Junktinė karalystė, kadangi prieš tai mirė. Taigi savo antroje pranešimo dalyje aš pas, papasakosiu apie naujovės, kurios yra pristatomos Hagos konvencijoje ir ten apibrėžiami svarbiausi principai susiję su asmens sugebėjimu savarankiškai priimti E, numatomus sprendimus, tai yra 15 ir 18 konvencijos straipsniai, ypač 18 svarbus, kadangi pagal jį yra numatoma galimybė taikyti kitos šalies teisę, jeigu ta šalis yra pasirašiusi Hagos konvenciją. Taigi e, tokiu būdu yra apibrėžiamas ir e, atstovavimo įgaliojimas ateityje. Prancūzija 2007-aisiais buvo nepriimtas atitinkamas e, teisinio atstovavimo galiojimo įstatymas 2007-aisiais e, sausio 13 dieną, taigi tą pačią dieną kaip ir Hagos konvencija. Ir e, turint omenyje, kad Visos senosios ES valstybės narės - Prancūzija, Junktinė karalystė, Vokietija, Austrija, Belgija, Italija, Ispanija - kenčia nuo visuomenės senėjimo, tai šie įstatymai yra labai svarb, svarbus. Prancūzija 2015 gruodžio 28 dieną buvo įsteigtas neįgal viešas <clears throat> atstovavimo įgaliojimų arba įgaliojimų dėl neveiksnumo registras. Ir tai yra labai e, svarbus e, registras, kadangi, kaip minėjau, Europos visuomenė susiduria su viena iš didžiausių grėsmių, tai yra visuomenės senėjimas. Taigi pagal ES, pagal sutarties dėl ES veikimo 81 straipsnį asmenims, nepažeidžiant jų judėjimo laisvės, būtina užtikrinti galimybę patiems savo valia priimti sprendimus dėl e, galimo neveiksnumo, kuris juos ištiktų ateityje, paskiriant atitinkamus e, jų, interesų, jų interesams atstovaujančius asmenis. Čia aš dabar norėčiau apsiriboti galbūt e, sutarties nuostatų taikymo sriptimi, turint omenyje, kad nepaisant to, kad pasirašusių šalių yra daug, tačiau e, konvencija galioja tik tai septyniose šalise, tai yra Vokietija, Prancūzija, Jungtinė karalystė, Suomija, Estija, Čekija ir Austrija. Taigi dabar norėčiau dar kartą pasiremti savo asmeninę pastirtimi ir papasakoti jums apie tai, kaip konvencijos nuostatos taikomas Prancūzijos ir Portugalijos tarpusavio santykius. Štai pavyzdžiui, vienas Portugalijos pilietis gyvenantis Prancūzijoje tapo neįgalus ir jo sūnui, kuris taip pat yra Portugalijos pilietis gyvenantis Prancūzijoje, buvo patikėta jo globa. Iš pradžių buvo remiamas atitinkamų Portugalijos įstatymo civilinio kodekso 138 straipsnių. Tačiau turintame, kad Portugalija nėra pasirašiusi Hagos konvencijos, tai buvo remiamas Prancūzijos civilinio kodekso trečiojo straipsnių, kuris atitinka man anksčiau minėtai Portugalijos įstatymą. Prancūzijos teisėjas kuris turėjo taikyti e, Portugalijos e, įstatymą, e, nu, paskiriant patikėtinį to neįgalaus <clears throat> neveiksnaus asmens, dar kol kas nuo 15 metų vasario 12 dienos nėra prieėmęs sprendimo. Taigi čia kyla klausimas, kaip, kokiu veiksmu būtų galima imtis, kad tokia situacija nepasikartotų, kad uh, nes e, tie principai, kurie anksčiau buvo taikomi mano minėtasis e, trečiasis Prancūzijos civilinio kodekso straipsnis, tai yra civilinis kodeksas, kuris buvo patvirtintas 1804 metais, e, tikrai netitinka dabartinės tikrovės, ypač reglamentuojant paveldėjimo klausimus ES kontekste. Taigi aš e, čia pasiremiau atitinkamą Europos parlamento užsakyto tyrimo išvadą, kurioje e, tą tyrimą atliko Lozanos taikomosios, šiau palyginamosios teisės institutas ir <clears throat> tyrimo eigoje buvo siekiama palyginti teisinius e, sistemas, pagal kurias būtų apsaugomos e, neveiksnių suaugusių teisės. Ir e, šio tyrimo išvada yra skelbiama, kad galiojančios skirtingos e, teisinės sistemos šiuo metu apriboja pažeidžiamų saugusių asmenų vienas iš esminių teisų, tai yra teisė judėti laisvai, teisė E, priimti sprendimus dėl savo interesų atstovavimų ir dėl to galiojančios sistemos e, neleidžia tinkamai apsaugoti piliečių interesų arba paverčia šių interesų apsaugojimą labai sudėtingų ir brangai brangiai kainuojančių dalykų, todėl tyrimo išvadoje siūloma ES institucijoms pamėginti suvienodinti galiojančias sistemas tam, kad pažeidžiami asmenys visoje Europoje galėtų turėdami tas pačias garantijas naudotis savo teisėmis ir apsaugoti savo interesus. Pavyzdžiui, Prancūzija 15 metų gruodžio 28 patvirtintas įstatymas yra tariamai pritaikytas prie senstančios visuomenės. Ir pirmajame straipsnėje parašyta visuomenės pristaikymas prie senėjimo yra vienas iš e, viešosios politikos prioritetų. Taigi, ko mes laukime ES lygių, jeigu nuo 2009 e, suaugęs asmo gali pasirašydamas tam tikrą atstovavimo įgaliojimą patikėti savo interesų atstovavimą tam, tam tikroms organizacijoms. Aš manau, kad dabar mes turėtume siekti pagerinti viešumo situacijų susijusių su tokiamis institucijomis, nes atstovavimo įgaliojimų viešumas nėra pakankamas, kadangi ne viename e, įstatymė primtame valstybėse narėse viešumo stiprinimui nėra numatytos jokios priemonės, nes tik Prancūzijoje ir Austrijoje buvo įsteigtas tam tikras specialus viešas atstovavimo įgaliojimų registras ir dėl šios situacijos kyla e, grėsmė, e, kad e, įgaliojimus suteikusios mens interesams bus tinkamai atstovaujama ir atitinkamas Prancūzijos pilietinio civilinio kodekso straipsnis teigia, kad <clears throat> teisėjas gali suspenduoti atitinkamą e, įgaliojimą, kuris pasirašytas ateičiai, jeigu mano, kad tas įgaliojimas e, gali kaip nors pakengti ir sukelti kokią nors e, grėsmę pasirašysiu asmens interesams. Taigi, jeigu nuo 2009 Europos notarų tinklas pasiūlė e, ir galvoja ir išmastė atitinkamus alternatyvius sprendimus, tai yra siūlė įsteigti tam tikrą neformalų atstovavimo įgaliojimų registrą, prie kurio prieiga turėtų notarai. Tai manau, kad uh, Tai jau buvo žingsnis į priekį. Ir e, po to Europos notarų taryba, gavusi komisijos paramą, taip pat e, įsteigė interneto tinklapį, e, kuriame teikiama informacija keturiomis kalbomis apie neveiksnius asmenys 22 Europos šalise. Aš manau, kad e, reikėtų imtis tolesnių veiksmų susijusių su šios sistemos e, įtvirtinimu visoje Europos Sąjungoje. Ministrų e, taryba yra prieimusi atitinkamą sprendimą 2009 gruodžio 9 dieną, sprendimo numeris yra 7 ir tam parašyta, kad valstybės privalo numatyti būdus ir galimybės kad e, atitinkami atstovavimo įgaliojimai e, iš tiesų e, įsigaliotų. Taigi manau, kad vienas iš rimčiausių žingsnių pasiekti, kad ta sistema pradėtų veikti, būtų valstybių narių prisijungimas prie Hagos konvencijos numeris 35 ir jos ratifikavimas. Ši priemonė turėtų būti mm, ne tik grindžiama dabar valstybėse narėse galiojančiomis viešumo sistemomis, tačiau e, taip pat turėtų būti papildoma ir atitinkamais veiksmais ir priemonėmis taikomomis visoje ES teritorijoje. Siekiant kaip galutinio tikslo visoje Europos Sąjungoje galiojančio e, atstovavimo įgaliojimų registro, neturint omenyje, kad e, jis yra būtinas, nes ateityje neveiksnių vyresnio amžiaus asmenų skaičius ES tik didės. Tokia yra realybė ir aš tikiuosi, kad tokiu būdu teisės harmonizavimo procesas ES bus tęsiamas ir tai yra naudinga ypač pažeidžiamiams asmenims. Ačiū. Labai ačiū, sako pirmininkas. Na, o dabar mes galime padiskutuoti, nes kažkiek laiko turime. Nežinau, ar ponas Filipas Loti norėtų dabar pasisakyti, nes jo pasisakymas numatytas vėliau, o dar yra ponia Majegrov, kurios noriu atsiprašyti, kad jai dabar nesuteikiau žodžio. Gal a, komisijos atstovai norėtų ką pasakyti. Patricija Deluka, matau, yra salėje. Aišku, nes teisėkuros pasiūlymą teiks komisija. Taigi, kas norėtų pasisakyti? Ponas Lortai. Ačiū, ponė pirmininkė, kad pakvietėte mūsų šį labai svarbų posėdį šiandien. Pritarėme specialistams, kurie sakė kai kurios dalykus. Ir pagrindinė problema kuri kyla dėl Hagos konvencijos, tai jos taikymos rytis. Nes faktiškai būtina, kad kuo daugiau prie konvencijos prisijungtų valstybių. Ir aš manyčiau, Europos parlamento prieškimas šio klausimu būtų tikrai sveikintinas. Kita vertus, to vargu ar pakaks. Reikia imtis ir kitų priemonių. Reikia skatinti šalis prisijungti prie konvencijos ir skirti atitinkamų išteklių reikalingų jos nuostatų įgyvendinimui, nes tikrai svarbu, kad ne tik Europos teismai Ir kai aš sakau teismai, aš kalbu labai plačia prasme, turiu galvoje teisinės institucijas įvairiausias, Taigi labai svarbu, kad teisinės institucijos ne tik ES, bet ir už jos ribų skleistų informaciją apie šią konvenciją. Nebijotame, kiekvienos konvencijos taikymos rytis yra ribota. Ir ši konvencija neišimtis. Bet šiuo metu prie konvencijos prisijungė ir ją ratifikavo tik devynios šalis, todėl problemų daugiau negu kad reikia ir sunku pasakyti, kurias problemas galima būtų įspręsti teisinių požiūrių. Aš manyčiau, kad ko gero pirmajame etape, turiu galvoje konvencijos įsigaliojimą, galima būtų problemas spręsti praktiniu lygiu, nes teisėkuros dalykai visada užima pakankamai daug laiko. Praktinius dalykus galima išspręsti greičiau. Daugelis pasisakiusių kalbėjo apie kalbėjo apie ilgalaikius įgaliojimus, kaip jie gali būti tvarkomi, kaip, kokie teisiniai mechanizmai egzistuoja šalise. Ir turiu pasakyti, kad nebūtinai suderinti tam tikras taisyklės, nes teisinės, e, nacionalinės teisinės sistemos tikrai yra skirtingos. Ir pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsime į konvencijos 15 straipsnį, tai apsaišku, kad tie, kurie suteikia ilgalaikio įgaliojimų teisę, gali būti labai skirtingi asmenys, o labiau, kad tai yra judus asmenys. Ponas Domašelė kalbėjo apie šeštąjį skyrių, apie sprendimų pripažinimą. Nebejotinai. Tai, ką sakė ponas Domačelį, gali būti susijęta su ketvirtuoju skyriumi, bet yra a, tam tikrų ilgalaikių įgaliojimų patikėtinių, kaip pavyzdžiui Japonijoje, a, kurių įgaliojimai turi būti patvirtinti kompetitingos institucijos, ar tai būtų teismas, ar tai būtų kažkas kita. Ar tai būtų kažkoks administracinės įstaigos darbuotojas. Todėl klausimas, kas turi patvirtinti įgaliojimus, tai yra jau klausimas, kurį turi kurį reglamentuoja trečiasis konvencijos straipsnis ir, ir šiuo atveju reikia dar pasižiūrėti, ką sako 22 konvencijos straipsnis. Ponas Damaskeli būtent apie tai kalbėjo. Kai mes kalbame apie judėjimo laisvę, tai aš manau būtų labai įdomu ieškoti galimybių paskleisti plačiau informaciją apie ilgalaikius įgaliojimus patikėtinių. Tai gali būti daroma per registrus arba kitaip, bet nemanau, kad būtina kurti kažkokį europinį standartą ar įvesti e, europinį teisinį reglamentavimą. Prancūzijoje yra nustatytas savas standartas. Ir jeigu jūs e, pasižiūrėsite, tai e, tokių susitarimų detalių galima rasti Prancūzijos registruose. Ir manau, kad dabartinės technologijos leidžia prisijungti prie vienos platformos, kurioje kaupiami duomenys apie visus tokius patikėtinius. Nebūtina kažko kurti atskirai. Taigi, kaip jau sakiau, būtina kuo plačiau paskleisti informaciją apie pačią konvenciją ir jos a, taikymą Europoje ir Europos Sąjungoje apskritai. Pone Vrenehor minėjo, kad atvejai labai skirtingi, kaip ir teisinės situacijos tai yra skirtingos įvairiose valstybėse narėse, bet Niderlandai dar nebuvo pasirašę Hagos konvencijos. Ir aš manau, pasirašius konvenciją, kai kurios problemos įsispręstų savaime. Toliau norėčiau paminėti 38 straipsnį. Deja, jo atveju nėra numatyta jokia atskirų atvejų užginčymo procedūra. Kai viskas paprasta, tai tada užginčymą, užginčyti galima pagal tos šalies, kurioje sudarytas susitarimas teisės, teisę. Bet aš manyčiau, kad šiuo atveju ginčių sprendimo mechanizmą reikėtų sukurti vieningą visai Europai, kad būtų galima įspręsti praktinės problemas, nedarant didesnių pakeitimų teisės srityje. Mes pasikonsultavome su profesinėmis organizacijomis ir pagalvojome, kad būtų neblogai šį darbą įtraukti tokias profesinės organizacijas, na pavyzdžiui, notarų rūmus ir kitus, kurie galėtų prisidėti prie galimų sprendimų suredimo ir jų parengimo. Gali būti, pavyzdžiui, nacionaliniai registrai, kuriuose kaupiama informacija apie ilgalaikių įgaliojimų patikėtinius ir reik, e, e, esant reikalui galima būtų tada tokius, e, tokiuose registruose pasitikrinti. Faktiškai, iki šiol buvo sukurti du modeliai ilgalaikių įgaliojimų susitarimų. Bet jeigu jūs panalizuosite kiekvieną iš jų atskirai, kils nemažai klausimų. Todėl gal būtų gerai turėti kažkokį internetą puslapį, kuriame būtų sukaupta visa reikalinga informacija. Ir aš nemanau, kad tokio puslapio parengimas ir veikimas pareikalautų teisinio reglamentavimo. Taigi galima žengti šituo keliu ir jeigu tokį kelią pasirinktų valstybės narės. Aš manau, mes galėtume geriau užtikrinti ilgalaikių įgaliojimų patikėtinius pažymos pripažinimą įvairiose šalyse. Dabar apie bankus. Kas svarbu? Svarbu ir bankų šviestoje nes bankas, kuriam pateikiamas ilgalaikio įgaliojimo patikėtinių susitarimas, turi žinoti apie tą susitarimą, kad tokie susitarimai egzistuoja, o labai dažnai bankai apie juos menkai išmano. Todėl būtina užsimti švietėjišką veiklą ir aiškinti bankams, kaip elgtis, kaip to, pateikiama tokia pažyma. Ypač tais atvejais, kada pilietis priklauso šaliai, kuri pasirašė Hagos konvenciją. E, Hagos konvenciją. Per pasaruosius keletą dešimtmečių didžiausias dėmesys buvo skiriamas vaiko teisų konvencijos įgyvenimui, bet aš e, manau, kad e, Dabar atėjo laikas ir kitai Hagos konvencijai. Prieš porą savaičių prisijungė prie konvencijos Monakas, Airija prieš porą metų ir mes taip pat gavome informacijos, kad 2017 metais prie 35-osios Hagos konvencijos prisijungs ir Švedija. Todėl mes manome, jog minėtų šalių pavyzdžių pasaks ir kitos valstybės, įskaitant ES narės. O kadangi ištekliai yra, visų ištekliai yra riboti, norėčiau jūs perspėti, kad tuos nedidelius išteklius, kuriuos turime, reikia panaudoti protingai. Ir gal nebūtina iš karto renkti kažkokį tai teisės aktą, bent mums taip atrodo. Ir um, mes iš savo pusės tikrai esame pasirengę surenkti tarptautinį formą kokį nors, kuriame būtų galima dalyvaujant visoms prie Hagos konvencijos prisijungusiems valstybėms informuoti visus konferencijos dalyvius apie ilgalaikių galiojimų patikėtiniui susitarimus. Pirmininkas, na, mes dar turime keletą minučių, todėl pirmiausia norėčiau paprašyti, kad paklausti, ar e, komiteto nariai turi klausimų mūsų pranešėjams, o po to suteiksiu žodį komisijai poniai Lukai, o tada jau ponas Beržeron e, pranešėjas pateiks e, apibendrinimą. Pone Dievu, ačiū pone pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjams. Tikrai buvo įdomu. Nuskambėjo mintis, kad reikia naujo teisės akto. Kitigi pasisakė už tai, kad Hagos konvencijos pakanka. Dar buvo ir trečioji nuomonė, kad be Hagos konvencijos turėtų būti tvirtinamos um, teisinės kažkokios papildomos priemonės. Bet man iš tiesų įdomu būtų štai ką išgirsti. Kodėl nuo 2000 metų valstybės narės neratifikavo šios konvencijos. Buvo pareiškimų, kad jos ketina prisijungti ir ratifikuoti, bet e, taip nenutiko. Ar yra kokių nors priežasčių, kodėl valstybės narės neratifikavo? Pirmininkas. Nematau, kad komiteto nariai norėtų užduoti daugiau klausimų, todėl gal kas nors iš mūsų svečių galėtų atsakyti į užduotą klausimą. Taip, prašom, ponia Lorti. Ačiū. Na, kiek mums žinoma, o mums žinoma valstybių narių pozicija, taigi, kiek mums žinoma, kad pagrindinė problema yra ištekliai. Ir ištekliai tokių konvencijų gyvendinimui paprastai menki. Nuo tada, kai įsigaliojo ši konvencija, Bruselėje atliktas didžiulis darbas viešosios teisės srityje. Tačiau visgi, kad valstybės narės prisimtų ir vėliau, aišku, įgyvendintų, jos turi skirti tikrai nemažus išteklius. Italija neseniai ratifikavo 96 Hagos konvenciją, o dabar jau pradėjo svarstyti prisijungimą prie 2000 metų konvencijos. Taigi, matomai, egzistuoja ir ta, tam tikra seka, tam tikra prisijungimo tvarka. Aš jau sakiau, kad Austrija iš valstybių narių paskutinioje prisijungė, o prieš porą savaičių Monako kunigaikštystė prisijungė. Kitos Taigi kitos valstybės narės, kurios išreiškė pagėdavimą prisijungti prie šios Hago konvencijos, praktiškai iki šiol įgyvendino e, su prisijungimu susijusi darbą pagal 96 Hagos konvenciją. Ir tai paaiškina tokį vėlavimą. Kitosgi valstybės narės nelabai nori prisijungti vėlgi dėl ribotų išteklių. Nes visiškai nesvarbu, ar tai teis, kažkokia teisinė priemonė tvirtinama Hagoje ar čia Europos Sąjungoje, vis tiek tos teisinės priemonės įgyvendinimui reikia turėti išteklių ir todėl kai kurios valstybės narės nepageidauja prisijungti prie šios konvencijos. 96 metų konvencija pareikalavo daug daugiau išteklių, negu kad buvo iš pradžių galvojama. Ir 2000 metais, dar 2000 metų konvencijos atveju yra daug labai spręstinų klausimų, bet, sakykime, nėra tokio didžiulio susidomėjimo tų klausimų sprendimų, matyt dėl to, kad trūksta informacijos. Ačiū. sorry, it seems that the... Panašu, kad neveikia jūsų mikrofonas. Pirmininkas atsiprašo, dėje niekas negali girdėti jūsų pasisakymo, nes neveikia jūsų mikrofonas. Galbūt galėtumėte pasinaudoti kitų mikrofonų. Tikiuosi, kad šis mikrofonas veikia. Ačiū. Kaip jau buvau nekartą sakysi jūsų teisės reikalų komitete, komisija ragina valstybės narės ratifikuoti 2008 metų konvenciją ir tai daroma nuo pat 2008 metų. Na ir keletą kartų taip pat buvo konsultuotasi su valstybėmis narėmis Tai buvo daroma tarybos e, darbo grupėje sprendžiančioje civilinės teisės klausimus. Buvo teiraujamasi, kodėl neratifikuojama ta konvencija. Taip pat e, e, to šalis, kurios ratifikavo konvenciją, dalyjosi savo pirminę patirtimį. Ir taip pat atlikome tyrimą ir 2010-aisiais 13-15 metais. Na ir dabar 2016 metais vėl ketinama atlikti tokią apklausą ar tyrimą. Ir turiu pasakyti, kad valstybių narių pateikti atsakymai yra panašus į tuos, apie kuriuos kalbėjo ponė Lorti. Visus pirma labai svarbu yra kaštai. Bijoma to, kad tokios centrinės įstaigos e, išlaikymas reikštų papildomus kaštus valstybėms narėms. Kitas e, momentas yra e, atvejų ar bylų skaičius, nes tos valstybės nasės, narės, kurios jau yra ratifikavusios konvenciją, komisijai pranešė apie labai mažai tokių atvejų ar paklausimų, kuriuos būtų gavusios iš kitų susitarimo šalių. Bet galbūt taip nutiko todėl, kad konvenciją dar yra ratifikavusios tikrai nedaug valstybių narių. Na ir norėdami paraginti valstybės narės ją ratifikuoti, ketiname šiemet e, raštu išversti aiškinamąjį memorandumą e, pridėtą prie konvencijos. Išversime jį visas e, oficialias ES kalbas E, išskyrus anglų ir prancūzų, jų e, tekstai buvo išversti į tas kalbas, taip pat e, ketiname organizuoti kažkokius tai reklaminius renginius, jeigu galima tai pasakyti, susijusius su konvencijos ratifikavimu ir raginimu tai padaryti. Mūsų nuomonė tai yra puikiai konvencija, ją galima žiūrėti kaip į kažkokį tai pirminį žingsnį, kurį labai svarbu žingsnį, žengti. Na ir kalbant apie tokią europinę iniciatyvą susijusią su šiais klausimais, galbūt dar gana ankstyva apie tai kalbėti. Na ir man atrodo, kad tai vis dėlto yra šeimos teisės klausimai ir e, panašių sprendimų prieimimas pareikalautų valstybių narių vienbalsiškumo. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Beržeron, pranešėjai. Tikiuosi, kad ji galės trumpai apibendrinti mūsų diskusijas. Ačiū, pana pirmininkė, mėly kolegos. Buvo įvertinta dabartinė situacija Europoje. Pone Vrinegor apie tai minėjo ir priešingai nei tvirtina komisija, iš tiesų yra labai daug atvejų susijusių su asmenimis pažeidžiamais gyvenančiais e, kitoje šalyje nei jų kilmės šalis, taigi tokie asmenys patys negali atstovauti savo interesams pagal Hagos konvencijos nuostatas ir tai yra asmenys, kurie yra vienos ES valstybės narės piliečiai, tačiau gyvenantis kitoje šalyje siekiant e, užtikrinti atitinkamo asmens interesus, jo orumą, taip pat ir turtinius klausimus įspręsti. Valstybės narės e, pradėjo taikyti specifinės priemonės tokiems pažeidžiamiems asmenims, tačiau tos priemonės yra taikomas tik tai atitinkamose šalise atskirai, tačiau e, neegzistuoja jokia domenų bazė arba sistema, kuri leistų apsaugoti to paties asmens e, interesus arba jiems atstovauti, kai minėtas asmuo persikelia iš vienos šalies į kitą po to, kai jau tampa neveiksnus arba pažeidžiamas. Ir čia kolega kaip tik pasakojo apie tokį atvejį, kuomet vienas Britanijos pilietis tapęs neveiksniu buvo perkeltas iš Prancūzijos atgal į Jungtinę karalystę. Hagos konvencija ratifikavo labai mažai šalių, todėl šios konvencijos nuostatų taikymas yra ribotas, jos taikymos rytis teritorinė yra ribota. Taigi praktiškai nėra jokių priemonių, kurias pasitelkus būtų galima priversti valstybės narės, netgi pasirašiusias konvenciją, ją ratifikuoti. Buvo numatytas paprastas problemos sprendimas, kad ES ratifikuotų konvenciją visų valstybių narių vardu, tačiau ar tai yra įmanoma? Hagos konvencija iš tiesų turi labai daug privalumų ir jeigu ES ratifikuotų šią konvenciją, ji būtų taikoma visose valstybėse narėse. Taigi atitinkamas įstatymas teisės aktas, kuris būtų patvirtintas valstybėje narėje, taip pat ženkliai palengvintų situaciją ir tokiu būdu nereikėtų pasitelkti labai ilgos ir sudėtingos tarptautinės konvencijos ratifikavimo procedūros atskirose valstybėse narėse. Todėl ir atitinkamos procedūros atstovavimo, ateities atstovavimo galiojimo patvirtinimo taptų daug paprastesnis. Taigi, kam yra reikalinga Europos e, tarptautinė privatinė teisė, jeigu jau ir dabar egzistuoja e, Hagos tarptautinė konvencija. Kilus e, tam tikram teisiniam ginčiui, jeigu jis būtų sprendžiamas vadovaujantis Hagos konvencijos nuostatomis, tai būtų e, ginčio sprendimas daug naudingesnis atskiriams individams ir pažeidžiamiams asmenims. Antonijo Lopes 2008-aisiais e, buvo parengęs šią temą puikų pranešimą, tačiau jo nuostatomis nesivadovaujama tuo tarpu pažeidžiami suaugę asmenys ir toliau turi gyventi labai sveitingomis sąlygomis ir jų skaičius auga. Komisijai turime pasakyti, kad Europa nereiškia vien tik tai bendros rinkos, Europa turi reikšti ir teisės viršinybės tam tikrą er, erdvę, kurioje Europos piliečiai galėtų naudotis vienodomis teisėmis. Ačiū, norėčiau padėkoti visiems mūsų svečiams. Suprantu, kad tikrai būtų buvę galima diskutuoti ir ilgiau šiais įdomiais klausimais, tačiau dėja mūsų laikas yra ribotas, bet kuriuo atveju ačiū, kad atvykote pas mus ir tikiuosi susitiksime artimiausiu metu. Okay, uh, we can... Kągi galime tęsti darbus ir dabar reikime prie penktojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra keitimasis nuomonėmis su uh, pone Lenė Vendland. Ji yra uh, uh, verslo žmogaus teisų uh, biuro uh, esančių jungtinių tautų vyriausių žmogaus teisų komisarų e, biure atstovė ir ji pristatys atskaitomybės ir teisų gynimo priemonių projektą. Man atrodo, kad ir ponė Jennifer Zak atvyko. Ji yra techninė e, teisės ryties ekspertė, e, dirbanti su šiais klausimais. Tad ponios galite nuspręsti, kuri pirmoji iš jūsų nori pasisakyti, milai jūs abi išklausysime. Ačiū labai, ačiū gerbiamas pirmininkė. Galbūt man reikėtų luktelėti keletą sekundžių, kol išeinantieji paliks salę. All right. Thank you. Kągi, dėkoju dar kartą Jums, pirmininkė, už suteiktą žodį. Norėčiau padėkoti ir komitetui už tai, kad suteikė galimybę e, pristatyti CHR atliekamą atskaitomybės ir teisų gynimo priemonių projektą. Aš esu Lina Vedland, aš dirbu su verslo žmogaus teisų klausimais e, ir priklausau e, Junktinių tautų vyriausios žmogaus teisų komisaro biurui. Mano kolegė yra e, teisės ryties konsultantė, padedanti renkti šį atskaitomybės ir teisų gynimo priemonių projektą. Na ir šiandieną norėtume trumpai pristatyti e, tokį gana platų ir ambicingą projektą. Taip pat pristatysime ir tuos procesus, kurie mus atvedė iki to, ką turime šiandieną. Na ir taip pat pakalbėsiu apie laukiamas birželio mėnesį vyksinčio žmogaus teisų e, tarybos išvadas. Na, o jau mano kolegė pakalbės apie e, rekomendacijų projektą. Tas rekomendacijos bus pristatytas žmogaus teisų taryboje birželį. Ir dabar pereisiu prie savo pristatymo. Na ir Noriu pasakyti, kad šis projektas yra susijęs su bendrovė atskaitomybė, žmogaus teisų pažeidimais ir taip pat e, itin sudėtingai žmogaus teisų pažeidimo atvejai. Šis projektas buvo pradėtas siekiant užtikrinti e, veiksmingą jungtinių tautų principų susijusių su verslu ir žmogaus teisėmis įgyvendinimu. Žmogaus teisų taryba 11 metais pritarė tiems principams. Na ir tie, kurie nežino, kokie yra tie e, principai, e, pagrindiniai yra trys ramšiai. Ir trečia, trečiasis ramstis kalba apie galimybę pasinaudoti teisų gynimo priemonėmis ir taip pat kalba apie tai, e, ką valstybės narės turi padaryti, kad būtų užtikrintas um, užtikrintos tos teisų gynimo priemonės yra skaitomybė. Na ir mūsų įgyvendinamas APR projektas yra susijęs su teisminėmis e, gynimo priemonėmis, nors jungtinių tautų um, principai apima e, platesnį e, tų gynimo priemonių kontekstą ir neteisminės priemonės, taip pat um, kitokio pobūdžio priemonės, tačiau um, Kalbant apie tuos teisminius procesus ir galimybę pasinaudoti teisų gynimo priemonėmis, mūsų nuomonė tai sudaro tokį stuburą susijusi su e, gynimo priemonėmis ir buvo nuspręsta pradėti projektą e, ir daugiau dėmesio skirti tų e, atitinkamo ramščio principų įgyvendinimui buvo siekiama surinkti informaciją iš aukų, pilietinės visuomenės ir E, sužinojome, kad tikrai yra nemažai trūkumų susijusių su teisų gynimo priemonių užtikrinimu, tačiau bet kuriuo atveju, kaip jau minėjau, yra įvairiausių teisų gynimo priemonių ir jos tikrai nėra menkesnės, tačiau tiesiog kažkaip reikėjo apriboti e, projekto e, apriepti ir susikoncentruoti į konkretesnius klausimus. Na ir šis projektas daug dėmesio skiriasi gerosios praktikos gairių parengimui valstybėms narėms, siekiant užtikrinti, kad teisų gynimo priemonės būtų kiek įmanoma veiksmingesnės nacionalinėse teisinėse sistemose. Ir nuo pat pradžių e, projekte buvo siekiama surinkti kuo daugiau įrodymų, informacijos, kad būtų užtikrinta, jog tos gairės, kurios bus parengtos, būtų pagrystos e, e, patikima informacija, kad būtų aišku, e, kas tinkamai veikia, o kas ne. Tad buvo suorganizuotas tas suinteresuotų šalių konsultacijų procesas. Konsultavomės su pilietinės visuomenės organizacijomis, žmogaus teisų organizacijomis, kitomis suinteresuotomis šalimis ir ekspertais, norėdami užtikrinti, kad tos gairės, kurios bus skirtos valstybėms narėms, atspindėtų e, visų susijusių šalių jau įgytą patirtį. Na ir norime, kad tos gairės būtų praktiškos ir orientuotos į, į, į konkrečius rezultatus norime, kad e, būtų parengtos tokios gairės, kuriomis e, valstybės narės ar kažkokios organizacijos galėtų e, pasinaudoti ir pritaikyti jas praktiškai. Kalbant apie AFR projektą, jis turi papildyti vykdomas e, jungtinių tautų iniciatyvas ir turiu minėtas iniciatyvas, kurios yra susijusios su žmogaus teisėmis. Taip pat yra įsteigta speciali darbo grupė, dirbanti su žmogaus teisų klausimais ir ji dirba su jungtinių tautų um, pagrindinių principų įgyvendinimu. Taip pat buvo pradėtas ir tas vyriausybinis procesas 15 metais. E, ir žmogaus teisų taryba turi įgaliojimus e, parengti teisiškai saistančias priemonės. Na ir tai yra susiję ir apskritai su ta platesnė jungtinių tautų veikla, teisės viršenybės e, principo taikymu ir net nebejojame, kad šis projektas prisidės visų, prie visų šių projektų ir pats savaime bus naudingas. Projektas buvo pradėtas 13 metų gegužės mėnesį ir tada mes pradėjome tiesiog vertinti tą E, tyrimo procesą, bandėme išsiaiškinti, kokių kliučių kyla, kalbant apie atskaitomybę ir teisų gynimo priemonės. Ir taip pat norėjome užtikrinti, kad e, mūsų siūlomos priemonės padėtų spręsti realias problemas, o ne e, kažkokias tai menkavertės kliūtis, kliūtis šalinti. Na ir. E, Šis projektas e, buvo pradėtas e, vyriausiosios įgaliotinės ir žmogaus teisų taryba taip pat suteikė mums įgaliojimą tęsti tą projektą. Ir taip pat 16 metais ketinama parengti galutinę projekto rengimo ir gyvendinimo ataskaitą ir kalbant apie dabartinę situaciją mes artėjame prie e, paskutinės fazės ir taip pat e, konsultuojamės dėl tų gairių projekto. Manau, kad ir jūsų komitetas yra gavęs informaciją apie tas gairias, renkame visus įmanomus komentarus e, tais klausimais ir į visą tai atsižvelgsime rengdami galutinę ataskaitą. Na ir dabar trumpai apie patį procesą. Vyko įvairiausių ekspertų susitikimų, konsultacijų, įtraukėme įvairias suinteresuotas šalis, buvo aptariami ir konkretus klausimai ir platesnis kontekstas. Tačiau, kalbant apie e, esmę, svarbiausia buvo surinkti kuo daugiau įrodymų, duomenų. 15 metais buvo pradėtas, pradėta internetinė apklausa ir tai padėjo mums labiau įsigilinti į nacionalinių teisės sistemų specifiką ir be abejo Tai yra susijęs su tuo, kad mums labai svarbu, kad mūsų rekomendacijos būtų pagrystos įrodymais, realia praktika. Mums svarbu žinoti, kas vyksta pasaulyje, kas e, tinkamai funkcionuoja, kur yra kažkokių spragų. Na ir šio proceso e, pasiekoje esame surinkę e, 130 atsakymų į pateiktus klausimus ir turime e, pakankamai detalios informacijos apie 60 jurisdikcijų visose e, pasaulio kampeliuose. Na ir matote mano skaidrę, kurioje pateikta informacija. Na ir džiaugiamės tuo, kad tie atsakymai, kuriuos gavome, e, atspindėjo tą tokią geografinę pusiausvyrą ir mes galime būti tikri, kad ta informacija, kurią surinkome ir kad ta informacija nėra susijusi tik su kažkokiamis mažomis sistemomis ar nedidelėmis teisinėmis sistemomis, tačiau atstovauja tą tokį platesnį kontekstą, ir padeda geriau suvokti e, globalę situaciją. Ir džiugu ir tai, kad daug įvairiausių suinteresuotų šalių prisijungia prie šio projekto. Įvairiausios e, grupės pateikia informaciją ir džiugu, kad ta informacija yra tokia įvairi. Dabar dėl tų gairių formato E, prieš perdodama žodį savo kolegiai, kuri pateiks detalesnių komentarų. E, nesu tikra, ar susipažinote su tuo e, konsultaciniu dokumentu, kurį jums išsintėme, tačiau mes siekime, kad tas gairių formatas būtų kuo paprastesnis, aiškesnis ir kalbant apie tas šešias temas, kurios buvo įtrauktos, Pirmiausia, buvo kalbama apie politikos tikslus, e, buvo bandoma išsiaiškinti, kokia kryptimi norima eiti, kalbant apie atskaitomybės ir teisų gynimo priemonių taikymo gerinimą. E, buvo žiūrima, kaip nacionalinėse teisės sistemose būtų galima padidinti tą atskaitomybės lygį ir galimybę pasinaudoti teisų gynimo priemonėmis. Tad, kalbant apie e, tas šešias skirtingas rytis, kalbant apie kiekvieną tą politikos tikslą ir apie gairių parengimą valstybėms narėms. Mes taip pat rėmėmės ir gerosios praktikos pavyzdžiais, elementais susijusiais su tikslų siekimu. Galbūt paprasčiau būtų suvokti tai, ką sakau, susipažinus su mūsų raštu pateikta informacija. Bet pirmiausia, labai svarbu suvokti, koks yra tikslas ir kokie tie elementai, kurie padeda žingsnis po žingsnio pasiekti tą politikos tikslą. Na ir kadangi visa tai yra pagrysta duomenimis, įrodymais, konsultacijomis, mes taip pat stengsimės pateikti tokių iliustruojančių pavyzdžių, kurie padėtų geriau suvokti ir suprasti, e, kaip e, ta geroji praktika valstybių narių e, lygių yra vykdoma realiame gyvenime. Mm, ne, neįvardinsime kažkokių tai konkrečių šalių, tiesiog pateiksime tokius e, pavyzdžius, kurie e, taps pagrindu ir padės e, pademonstruoti, kaip tos gairės galėtų būti įgyvendinamos. Na ir valstybės gali pasinaudoti tomis gairėmis ir jas įgyvendinti tiek ir kartu, tiek ir atskirai. Ir yra e, šešios tos skirtingos darbo kryptis, kurias apima vykdomas projektas. Ir be abejo jos papildo vieną kitą. Ir mes tvirtai tikime, kad veiksmingiausių rezultatų galima pasiekti Mm, įgyvendinant visas tas darbo kryptis e, kartu. Tačiau be abejo valstybė e, nariai gali pasirinkti susikoncentruoti tik ties viena iš tų krypčių. Mm, taip pat e, E, labai svarbu kalbėti apie teisinę sistemą, kurioje būtų teikiamos paskaitos e, tinkamai elgtis ir būtų užtikrinama atskaitomybė esant įvairiems pažeidimams. E, tai galima įgyvendinti vykdant nacionalinius procesus, pažiūrėjau, nacionalinius veiksmų planus įgyvendinant, atliekant teisinės sistemos peržiūros procesus. Ir 2011 metais keturios valstybės parengė tokius nacionalinius planus, tačiau yra ir kitų procesų, e, kuriuos galima įgyventi nacionaliniu lygiu, kad būtų pradėtas tas įgyvendinimo procesas. Na ir vienas iš mūsų siekių yra įgalinti valstybės narės peržiūrėti padėtį, situaciją ir įvertinti, kaip būtų galima siekti didesnės atskaitomybės ir teisų gynimo priemonių taikymo. Ir tai yra susiję ne tik su verslo žmogaus teisų sritimi, tačiau ir su ki ki kitomis sritimis. Ir mums atrodo, kad kalbant apie šio projekto rengimą, svarbu garsiai pasakyti, kad e, reikia suteikti priemonės valstybėms narėms siekti užsibrieštų tikslų šioje srityje. Konsultacijos dėl gairių projekto vyksta iki balandžio pirmosios ir laukiame komentarų iš visų suinteresuotų šalių. Galima komentuoti ir visas gairias, ir vieną iš gairių. Ir taip pat buvo parengtas ir toks paaiškinamasis dokumentas, kuris pristato platesnį kontekstą ir informaciją susijusią su projekto įgyvendinimu. Tada mes jau įvertinsime gautas pastabas, komentarus, atitinkamai e, pakoreguosime gairias ir pristatysime Birželio mėnesio žmogaus teisų tarybos posėdyje. Na, dabar suteiksiu žodį kolegijai, tikiuosi, kad ji pristatys tolesnius duomenis. Much, Lena. Ačiū, Lena. Du. Čia dabar jums pristatysime šešias temas, kurios projekto metu ir eigoje buvo nagrinėjamos. Pirmasis tai yra susijęs su įmonių teisinė atsakomybė, taip pat e, nagrinėjome klausimus susijusius su tarptautiniais ginčiais. Dar vienas yra susijęs su baudžiamąją teisę, kitas su e, <clears throat> civilinės uh, teisės atitinkamomis ginamosiomis priemonėmis. Ir kiekviena iš šių sričių buvo grindžiama tam tikrą metodologiją arba metodologijoje, metodikoje yra pripažįstama. Uh, ir šios rytis yra tarpusavį susijusios, jos buvo pasirinktos e, pasikonsultaus su teisininkų grupe arba e, dėl to, kad e, būtent šiuose srityse reikėtų išsiaiškinti tam tikras detalės, kad teisės sistemos raida tinkamai judėtų į priekį arba atskirose valstybės narėse šiuose sektoriuose reikia per trumpą laiką ženkliai pagerinti situaciją arba dėl abiejų priežasčių. Per man skirtą laiką aš dabar pristatysiu šias e, atskiras sritis ir papasakosiu, kodėl šios sritis mums tapo prioritetinės ir kuo jos yra tarpusavį susijusios. Taigi pirmasis projekto komponentas, anksčiau minėjau, jis buvo susijęs su tam tikrais teisiniais bandymais susijusiais įmonių teisinė atsakomybė ir su verslu susijusiais žmogaus teisų pažeidinėjimais. Kodėl atkreipiame dėmesį į šią sritį? Todėl, kad įvairiose skiriose jurisdikcijos atliekamose teisės aktų vertinimuose mes pastebėjome didelių skirtumų, nes e, iš tiesų nei viena baudžiamoja ir civilinė teisė valstybė, valstybės narėse negali būti identiška, niekas tokių jų ir nesitikė, jurisdikcija yra skirtinga, nustatant atitinkamą atsakomybę už baudžiamosius nusikaltimus, taip pat ir įmonių teisinė atsakomybė, tačiau iškils tarp valstybiniams ginčiams dėl to atsiranda nemažai problemų ir tokių atvejų esant skirtingams aplinkybėms viena atskirų individų grupė galėtų tikėtis teisinės pagalbos, o kita ne. Todėl e, skirtusi skirtingų asmenų grupių teisinė apsauga ir įmonių e, veiklos teisinės sąlygos atitinkamai skirtusi. E, Taip pat teisiniams režimams dažnai pritrūksta aiškumo atsakant į klausimą, kokiamis aplinkybėmis įmonė turi prisimti teisinę atsakomybę, o kokiamis ne. Mes atlikome įvairiose skirtingose jurisdikcijose plataus masto tyrimus ir padarėme išvadą, kad e, nėra aiškiai aiški įmonių teisinės atsakomybės apriptis ir prigimtis. Kai kuriamis aplinkybėmis netgi įmonių teisinė atsakomybė visiškai yra netaikoma vienose šalyse, o kitose šalyse, šalyse ji yra <clears throat> taikoma. Todėl yra labai sudėtinga paskirstyti teisinę atsakomybę tarp vienos įmonės, tarp koncerno atskirų padalinių veikiančių skirtingose šalyse. Be šio teisinio aiškumo tiek įmonėms, tiek e, teisėsaugos struktūroms e, trūksta aiškumo ir nuseklumo, bandant pasiremti tam tikromis teisinėmis e, sistemomis ir užtikrinti teisinį, teisinę aplinką, kuri būtų naudinga investicijoms ir ekonomikos augimui. Taip pat tas teisinis neužtikrintumas pabrangina ginčių sprendimo sąnaudas ir tai yra tiesa ir šis teiginys yra susijęs taip pat ir su trečioju mūsų projekto komponentu, tai yra e, finansinėmis kliūtimis e, nagrinėjant teisinius ieškinius, apie tai vėliau pakalbėsime. Taip pat nepakankamas aiškumas ir nusiklumas e, teisinės padėties įvertinimo. kenkia mm, teisinių sistemų veiksmingumui. Lena jau minėjo, kad savo gairėse mes pateikime atitinkamus uh, pasiūlymus susijusius su pagrindiniais mūsų politiniais tikslais, siekiant užtikrinti, kad įmonių teisinė atsakomybė būtų ypač susijusi su piknaudžiavimu arba žmogaus teisų pažydinėjimu būtų užtikrinta. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad įmonės turėtų būti baudžiamos pagal baudžiamosios teisės nuostatas. Taigi šiuo politiniu tikslu mes siekiame užtikrinti tam tikrą teisinę atskaitomybę tiek pagal civilinę, administracinę ar baudžiamąją teisę. Antra, antras mūsų politinis tikslas yra siekia užtikrinti e, tam e, tikrą įmonių teisinę atsakomybę už trečiųjų šalių veiksmus, ypač tuo met, kai, pavyzdžiui, valstybės tarnybos policija arba kariškiai grubiai pažeidžia žmogaus teisės. E, tokiu būdu, pavyzdžiui, galbūt įmonės nebūtų pagrindinis pažeidėjas, tačiau galėtų būti didelė dalimi uh, arba esminiai prisidėjusios prie įvykdyto pažeidimo ir tokiu būdu yra labai svarbu žinoti, kokiu priemonių būtina imtis tam, kad atitinkama įmonė būtų priversta prisimti atsakomybę. Taigi teisiniai standartai daugumą jurisdikcijų yra iš tiesų labai aptakiai apibrėžti ir dar blogiau yra dėl jų vertimo. Taip pat svarbu užtikrinti, kad e, atitinkami įmonių teisinės atsakomybės vertinimai būtų glaudžiai susijęmi su žmogaus teisėmis. Taigi atliekami bandymai turi būti vykdomi taip, kad e, įvairios grėsmės e, kylančius žmogaus teisėms nebūtų pamirštos. Todėl e, įmonės turi būti raginamos atsakingai samdyti savo darbuotojus ir pabrėžiama būtinybė labai atsakingai priimti sprendimus, e, remiantis patikimais standartais. Vis dėlto esama tam tikrų aplinkybių, kai dėl įvairių priežasčių galbūt griežta atsakomybė turi būti <clears throat> taikoma ir aš čia norėčiau grįžti prie tinkamo arba apdairumo principo taikymą. Nes tam tikromis aplinkybėmis atskirose valstybėse yra taikomi pakankamai griežti reikalavimai susijęs su įmonių teisinė atsakomybė. Taip pat e, tuo tarpu kitose šalise e, yra e, taikomas reikalavimas ieškinį teikiančiam asmeniui pateikti savo surinktus įrodymus dėl įmonių kal, įmonės kalties tačiau aš prie šio klausimo susijusio su sankcijų taikymu grįšiu šiek tiek vėliau. Dar vienas pastebėjimas susijęs su formale teisinė peržiūra. Mes siūlome ženkliai pagerinti situaciją kiekvienoje jurisdikcijoje, atliekant įmonių teisinės atsakomybės vertinimą. nes būtina tai daryti formaliai daugeliu atveju, todėl jungtinių tautų žmogaus teisų komisaro biuras yra atlikęs plataus masto konsultacijų procesą ir pateikęs savo rekomendacijas, pagal kurias būtina atsižvelgti į vietinius poreikius. Kitas klausimas, kodėl mes e, daug dėmesio skiriame e, tarptautiniams ginčiams susijusiams su įmonių teisinė atsakomybė, būtent dėl to, kad e, šioje srityje praktiškai nėra aiškiai apibrieštų teisės aktų, todėl mes rengdamėsi šiam projektui atlikome dar nemažai parengiamųjų projektų, ir vertinome kaip ekstrateritorinė arba kitos šalies jurisdikcija atitinkamai yra taikoma kilus tarp valstybinėms ginčiams, taigi šis rytis yra pakankamai sudėtinga, nes e, teisinė praktika priklauso nuo įvairaus e, reglamentinio konteksto, taip pat politinė įtaka turi būti nepamirštama. Mes E, žinoma, galime vadovautis įvairiomis sutartimis ir e, jų nuostatos numato, kad būtina atsižvelgti į tam tikrą ekstrateritorinį poveikį ir kitos šalies jurisdikciją, tačiau vis tik tai situacija, nepaisant tų tarptautinių susitarimų, ir toliau išlieka pakankamai neaiški. Dar viena priežastis, kodėl mes šios ryties ėmėmės, tai yra nepakankamas bendradarbiavimas tarp suinteresuotų interesuotų šalių atliekant e, tyrimus e, ir e, teikiant kaltinimus bei įgyvendinant teismo sprendimus, tada būtina patvirtinti tarptautinį režimą, pagal kurį valstybės narės galėtų bendradarbiauti tyriant tarptautinius, tarpvalstybinius baudžiamuosius nusikaltimus, taip pat būtina nustatyti atitinkamus tarptautinius mechanizmus ir režimus, kurias pastokus būtų galima teikti teisinę pagalbą civilinėse bylose, nes tik tai prokurorai mums tvirtina, kad atitinkamų pasirašytų susitarimų ir patvirtintų sistemų nuostatų įgyvendinimas šlubuoja, todėl reikia čia papildomų paskatų Apibendrint noriu pasakyti, kad nepakankamas aiškumas ir koordinavimas sukuria teisinį neaiškumą, e, trukdo prokurorams e, tirti gautus skundus bei e, varžo atitinkamų institucijų veiksmus, tyriant tarp valstybinės bylas. Taigi mūsų gairėse mes išvardyjame šešis politinius tikslus ir siekius. Pagal pirmąjį valstybės turėtų e, sukaupti kuo daugiau išsamesnės informacijos apie tai, kaip vadovaujantis jų vidaus teisinių režimų galima spręsti tarptautinius e, ginčius teisinius šiuo atveju, reikėtų aiškiau apibrėžti kontekstą, kuriame mm, būtų galima pasitelkti ekstrateritorinę jurisdikciją. Antrasis politinis tikslas yra įgalinti vietos teisėsaugos teisėtvarkos institucijas, kuo greičiau gauti informaciją iš kitų šalių kompetentingų tarnybų ir e, tokiu būdu pasinaudoti kitų valstybių sukauptą e, teikiamą patirtimi. Taigi čia turime kalbėti apie veiksmingesnį tarptautinį, tarptautinį bendradarbiavimą, kuris apriektų e, tiek teisinio, praktinio ir operacinio lygmens tarp valstybinius sustarimus, būtinus mokymus, taip pat ir tyriejų komandų sudarimus tarptautinis yra labai svarbus ir e, jos pasitelkus buvo pasiekta ES iš tiesų labai e, teigiamų rezultatų. Trečias politinis tikslas yra praktinio pobūdžio susijęs su bendru požiūriu kurį pasitelkus būtų galima pagreitinti, pagerinti tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant e, sklandžiau atlikti tarp valstybinius e, tyrimus, e, užtikrinti prieigą prie informacinių duomenų bankų, taigi palengvinti gyvenimą teisininkams, prokurorams, kurie siekia ir nori atlikti savo pareigas. Dar yra keli politiniai tikslai susiję su E, informacijos prieigos pagerinimo tarp valstybinių mastų. E, valstybės narėse veikiančių režimų pritaikymų prie tarptautinio bendradarbiavimo pobūdžio ir e, kitų priemonių. Kalbant apie finansinės kliūtis nagrinėjant teisinius ieškinius, šioje srityje atlikome tyrimą dėl vienos svarbiausios priežasties. E, žmonės vykdantis verslą dažnai susiduria su e, žmogaus teisų pažeidinėjimais ir siekdami pateikti tinkamus ieškinius e, susiduria su rimtomis finansinėmis problemomis. Čia problemos skiriasi atskirose jurisdikcijose ir Mes todėl išskiriame atskirus platesnio masto socialinius, ekonominius ir teisinius iššūkius. Vienas iš jų yra e, susijęs taip pat ir su karpomais e, valstybių biudžetais arba atitinkamomis e, tų biudžetų eilučių karpimais, eilučių skirtų teisiniai pagalbai suteikti karpimais, tik mes įvertiname padėtį visame pasaulyje ir surinkome atitinkamus duomenis, tačiau kai mes kalbame apie finansinės kliūtis, tai turime kalbėti apie dvi medalio pusės. Tai yra e, pirmiausiai e, kliūtis susijusios su atitinkamos paramos gavimu ir taip pat kita kliūtis yra susijusi su tos gaunamos paramos dydžiu, todėl mes patikėme tinkamų pasiūlymų, kaip pagerinti prieigą prie finansavimo ir kaip sureaguoti į didėjančių teisinių išlaidų problemą arba bandyti ją išspręsti. Svarbiausias mūsų rekomendacijos yra išskirtos šioje skaidrėje. Tai yra elementai e, susijęs su tinkama praktika taikant, pavyzdžiui, valstybės finansuojama teisinė pagalba trečiųjų šalių ginčių sprendimo fondų steigimas, kolektyviniai veiksmai, tam tikri elementai susiję su e, bilinėjimuose išlaidų mažinimu, pavyzdžiui, pasitelkus sažininkesnės teismų struktūras e, teisminių bylų nagrinėjimo trukmės mažinimas, kas taip pat atitinkamai atsilieptų bilinėjimuose išlaidų apimtims. Taip pat labai svarbu pasinaudoti naujausiamis technologijomis, kad būtų užtikrintas prieinamumas ir veiksmingumas arba pagerintas. Kalbant apie kriminalinės ir administracinės, baudžiamasis ir administracinės sankcijas, tai e, nagrinėjome šią sritį dėl to, kad praktikoje baudžiamųjų sankcijų taikymas e, pastaiko labai e, retai užtikrinant įmonių teisinę atsakomybę atskirų asmenų atveju, fizinių asmenų atveju tokios sankcijos yra taikomos, tačiau e, baudžiamoji įmonių teisinė atsakomybė pasitaiko labai retai, todėl mes ir norėjome išsiaiškinti, kokias e, baudžiamosios teisės priemonės būtų galima pritaikyti įmonėms dabartinėmis aplinkybėmis e, baudžiamosios priemonės, jomis neužtikrinamas, neužtikrinamas atgrasimas nuo atitinkamos veikos įmonių. Taigi mes patikėme tam tikras rekomendacijas, kuriamis vadovaujantis būtų galima pagerinti padėtį šioje srityje ir e, šiuose gairėse mes įvertiname ne tik verslo būkinės veiklos bylas susijusios su žmogaus teisų pažeidinėjimais mes taip pat įvertiname ir tam tikrus aplinkos sauginius veiksmus, su aplinkos vos teisės susijusius veiksmus ir išskyrėme tinkamos teigiamos patirties tam tikrus aspektus ir e, elementus siekiant pasitelkti atitinkamas atgrasimo funkcijas, numatyti finansinės bausmės, e, e, teisinės pagalbos suteikimo galimybės konsultuotis su nusikaltimų aukomis, taip pat užtikrinti rizikos valdymą ir išsamų patikrinimą. Noriu dabar pereiti prie e, penktosios srities tiesų čia mes konstatavome, kad tarptautiniai e, standartai čia yra retai taikomi, retai jų yra laikomasi e, tarp valstybinėse e, bylose, nes teisinės pagalbos priemonės, ypač pagal civilinę teisę, sprendžiant teisinius ginčius tarp atskirų individų grupių, smarkiai varijuoja atskirose jurisdikcijose. Taigi, nesikonsultuojant su e, nuostolių žalą patyrusių asmenų grupėmis yra praktikoje teismų paskiriamos e, neveiksmingos e, sankcijos ir priemonės ir kolektyvinius ieškinius teikiant Taip pat kyla nemažai problemų, pavyzdžiui, išmokant kompensacijas arba identifikuojant tinkamus kompensacijų gavėjus. Ir tai yra iš tiesų labai rimta problema. Ta, e, kompensuojamą sumą paskirstant kolektyvinio ieškinio teikėjams. Taigi kaip mes siūlome šias problemas e, spręsti. Pirmiausiai pasitelkus e, teigiamos e, tinkamos patirties atvejus, suvienodinus atitinkamą metodologiją, įvertinant finansinį žalos apimtims, taip pat numatant tam tikras alternatyves finansiniams žalos atlyginimo priemonės būtinybę konsultuoti su žalą patyrusiais asmenimis arba jų grupėmis, e, siekiant sustarti dėl žalos atlyginimo pobūdžio ir masto. Taip pat, e, manau, kad reikia nustatyti tam tikrus aiškius standartus, e, paskirstant kompensacijas kolektyvinių ieškinių teikėjams. Na, kalbant apie valstybės narėse veikiančias teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijas, tai turiu pasakyti, kad baudžiamosios teisės struktūros ir atlieka labai mažai tyrimų susijusių su įmonių teisinė atsakomybė ir žmogaus teisų pažeidinėjimo atvejais. Galbūt daugiau tokių tyrimų pasitaiko mm, aplinkosaugos teisės, darbo teisės srityse. Ir mes atlikdami tyrimą bendarbiavome su Amnesty International e, organizacija, e, kuri kartu su kitomis organizacijomis vykdo panašaus pobūdžio projektus ir taip pat e, buvome susitikę su įvairių valstybių prokuratūros darbuotojais, taip pat su tarptautinės prokurorų asociacijos atstovais ir kalbėjome šiomis temomis ir tie pokalbiai iš tiesų buvo labai įdomus jų metu išriškėjo labai daug problemų, kurias reikėtų spręsti siekiant pagerinti e, valstybės narėse veikiančių e, prokuratūrų veiklos efektyvumą, nes prokurorams trūksta profesinio parengimo, e, išteklių, taip pat kyla nemažai problemų su, sijusių su apklausiamų asmenų bauginimu, kitų teisinių veiksmų taikymo praktika atliekant tyrimus e, susijusius su verslo subjektu. Tam tikrą neteisėtą veiklą. Taigi mūsų gairėse mes susiūlome taip pat pasiremti teigiamą valstybių narių sukauptą patirtimi e, šioje srityje geriau koordinuoti veiksmus tarp atskirų valstybių valstybių e, tarnybų ir pateikėme atitinkamus konkrečius pavyzdžius, kaip bendradarbiauja atitinkamų prokuratūrų struktūros, taip pat pateikėme kelis pasiūlymus susijusius su ekspertiniu gebėjimu ir stiprinimu atliekant tarp valstybinius tyrimus, pateikėme pasiūlymų dėl uh, liudininkų apsaugos programų ir e, dėl būtinybės užtikrinti aukšto lygio e, profesinių standartų taikymą. Taigi, ačiū uždėmesi, ponė pirmininkė. Uh, as well, uh, I see Mrs. Hautala would have a question. Ačiū. Ačiū abiems pranešėjams. Gal būtų klausimų Na, pirmininkė, jeigu leisite, aš norėčiau trumpai pakomentuoti. Pirmiausia, aišku, noriu padėkoti abom, abiem pranešėjam už labai išsamų šio svarbaus projekto, kurio ėmėsi jungtinės tautos pristatymą. O kodėl tas, ta informacija mums aktuali yra tai, kad pirmininkaujantis Niderlandai yra įvardyje atsakingas verslą kaip vieną iš savo darbo programos prioritetinių sričių. Be to komisija rengia veiksmų planą susijusi su atsakingu verslo elgesiu, nepamenu, kaip tiksliai vadinsis dokumentas. Todėl ir mūsų grupės analizuoja šią gana plačią sritį, o mano šaltiniai komisijoje sako, kad pirmasis E, dokumento projektas pasirodė dar pirmininkaujant Niderlandams gegužę ar birželį. Todėl tikrai jūsų informacija savalaikė. Kitas dalykas, bent jau parlamente penki ar šeši komitetai yra susiję su atsakingo verslo, atsakingų verslo elgesiu, su šia tema. O tai nebejotinai aktualu ir um, teisinės gynybos prieigos prie teisingumo atveju. Todėl, pirmininkė, jums leidus norėčiau dviem pranešėjams užduoti štai tokį klausimą. Kaip jūs įsivaizduojate, kad tokia virš nacionalinė sistema ar organizacija kaip Europos Sąjunga, jūs aišku sakėte, kad darbas tebevyksta, bet žodžiu, kaip tokia viršnacionalinė organizacija galėtų paveikti valstybės narės. Taip, pona konferatui dar, ponas konferatui dar norėtų paklausti. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, vyriausias iš žmogaus teisų komisaras ir jo tarnyba labai rimtai dirba atskaitomybės teisinės gynybos klausimų srityje ir neatsitiktinai beje parlamentas, Europos parlamentas ir konkrečiai šis komitetas praėjusiais metais nagrinėjo kai kuriuos konkrečius su verslu susijusius klausimus, tokius kaip verslo valdymas ir taip toliau. Be kita ko, buvo diskutuojama ir e, verslo socialinės atsakomybės klausimais, finansinės atskaitomybės klausimais. Ir vienas paminėtas aspektas ne tik džiugina, bet ir aiškiai parodo, kad įmonės turi prisimti atsakomybę ir bausmė gali būti įmoniai numatyta ne tik tai už tiesiogiai padarytą žalą, bet taip pat ir už netiesiogiai padarytą žalą, pavyzdžiui, sudarant sutartis jas vykdant. Nes labai dažnai patys rizikingiausi darbai yra permetami ant kitų pečių. Ir reikia galvoti apie tai, nes antraip visa bausmių našta užguls rangovų pečius. pečius. Todėl manau, kad rangovai veikia prižiūrint pagrindinį įmonį. Iš čia išplaukia vienas klausimas. Ar jūs turite kiekybinių duomenų apie rangos sutarčių sudarimą. Nes nebijotinai sutartis su rangovais sudaromas vadovaujantis nacionalinė teisė. Todėl gali būti kartai sunku išvelgti žalą. Ir antras klausimas. Ar jūsų nuomonė būtų gerai tęsti e, darbą pradėtą įmonių socialinės atsakomybės rytyje ir nefinansinės atsakomybės klausimų. Nes man atrodo, kad geras valdymas nebejotinai susijęs su tarptaut... konkurencija tarptautinėse rinkose, bet yra kitas dalykas, tai žmogaus teisės, kurių nereikia pamiršti. Kai kurie rangovai, kurie veikia neteisėtai, turėtų būti baudžiami. Tokia mintis buvo kilosi anksčiau, bet įdomu būtų sužinoti, ką jūs apie tai galvojate. Ačiū. Toliau ponas Fos. Ačiū už jūsų pristatytas mintis. Man daug klausimai kyla. Viena vertus noriu paklausti, turint omenyje, kad prasideda nauja skaitmeninė era, kurioje didelį spaudimą patiria žmogaus asmens duomenys apskaitai asmenio gyvenimo aplinkybės. Ar turite kokiu nors rimtesnių išvadų būtent šią temą ir kolegė Hautala taip pat jau užsiminė šiek tiek apie tai, ar išvelgiate tam tikrų trūkumų es valstybėse narėse. Ypač dėl to, kad ankstesniais metais mes įtvirtinome atitinkamas teisės susijusias su teisininko paslaugų suteikimo užtikrinimu ir kitais šiais dalykais, tai noriu paklausti, ar jūs išvelgiate kokius trūkumus? Taigi, Jums užduoti tokie klausimai, bet prašyčiau Jūs atsakyti trumpai, nes dėja mūsų darbo laikas ribotas. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už visus klausimus. Aš aišku, Dėkinga esu pirmininkaujantiems Niderlandams, kad jie kreipia dėmesį į atsakingą verslą, šį aktualų klausimą, nepamiršta ir jungtinių tautų vyriausios žmogaus teisų komisaro tarnybos parengtų gairių, nes aišku, kai kalbame apie principus, kartais kyla klausimas, apie kokius principus kalbame, EBPO ar jungtinių tautų, bet labai dažnai jie sutampa. Todėl manyčiau, kad visi klausimai susiję ne tik tai atskaitomybės arba teisų gynimo priemonių klausimas yra daugelis klausimų, apie kurio, kurios palėtė jūsų komiteto nariai yra tarpusavėje susiję. Dabar dėl virš nacionalinės institucijos vaidmens, tokios kaip ES. Mano galva, tokia virš nacionalinė institucija gali suvaidinti labai svarbų vaidmenį, nukreipdama valstybės narės tam tikrą linkmę ir taip pat padėdama joms nacionalinės teisės lygių įgyvendinti nuostatas susijusias su verslo atskaitomybė ir taip pat galimybėmis į teisinę gimybą. Nes mūsų gairės yra neutralios bet kokios susijusios šalies požiūrių. Ir aišku, būtent nacionalinės vyriausybės, jeigu jos nori tobulinti savo nacionalinę sistemą, gali pasirinkti vieną ar kitą siūlomą variantą. Be to, šiuo klausimu E, domisi ir jį analizuoja tam tikros regioninės organizacijos. Todėl aš manau, kad pirmiausia turėtume nepamiršti, kad atskirų organizacijų įgaliojimai yra skirtingi, yra regioninės organizacijos, kurių įgaliojimai yra vieni ir yra viršvalstybinės organizacijos, kurių e, galimybė veikti yra visai kitokia. O galimybės veikti aš manau, yra labai plačios, ypač stengiantis apsaugoti žmogaus taisės, atskaitomybės ir teisinės gynybos kontekste. Nes yra tam tikri dalykai, kurie yra virš valstybinio pobūdžio. Kitas dalykas, kaip visą tai turi būti įgyvendinama. Todėl aš sakyčiau, ne tik jūsų komitetas, bet taip pat ir kiti jūsų paminėti komitetai, kurie turi kompetencijos sus nagrinėti šios klausimus, galėtų pasidomėti mūsų gairėmis ir pagalvoti, o kaipgi būtų galima tomis gairėmis pasinaudoti. Aišku, pagal savo kompetencijos rytį. Dabar dėl tiekėjų ir kiekybinių duomenų. Tai aš visada dažnai sakau, kad atskaitomybės ir teisinės gynybos projektas yra pakankamai ambicingas nes jo taikymos rytis yra labai plati teisinių klausimų priepties požiūrių. Bet mes analizavome šešis, kaip aš jau minėjau, klausimus ir tikrai juos analizuojant buvo akivaizdu, kad kontekstas daug platesnis. Ir kai kalbame apie tiekimo grandinę, pavyzdžiui, kyla labai daug klausimų. Tačiau mes tų klausimų konkrečiai nenagrinėjame ARP atskaitomybės ir teisinės gynybos projekto kontekste. Mes tiesiog visą dėmesį sutelkėme į mums pradinėme etape rūpimus klausimus. Aišku, yra pavyzdžiui procedūriniai labai svarbus klausimai susiję su rūpestingų teisinių procesų ir gali būti, kad kai kurie aspektai, kai kurios gairės galėtų būti naudingi, sprendžiant ir žmogaus teisų apsaugos problemas tiekimo, tiekimo grandinės kontekste. Jo labiau, kad tiekimo grandinės atveju reikia suprasti, kad įmonės vengia kai kurių dalykų. Skaitmeninėme pasaulyje visas tas klausimas žmogaus teisų labai plačiai yra analizuojamas ir aš tikrai nesu tas, asmuo, kuris galėtų paskelbti nuosprendį vieniems ar kitiems. Reikia pasakyti, kad ir jungtinės tautos, ir kitos regioninės organizacijos, o kitos regioninės organizacijos yra atlikusios labai įdomių darbų, pavyzdžiui, Apple ir um, FTB ginčas dėl domenų atskleidimo yra labai įdomus šią prasme. Ir aišku, aš e, negalėčiau e, daugiau to komentuoti, nes nesu tiek kompetitinga. Dabar dėl skirtumų. Taip, jungtinės tautos sukaupia labai daug informacijos apie tai, kas realiai vyksta, tačiau, kai kalbame apie ARP projektą, mes nekalbame apie konkrečias šalis. Tam tikrą prasme, šio projekto pagrindinė, ko gero, užduotis yra išanalizuoti visus įmanomus duomenis, kuriuos galime surinkti ir gal jau vėliau per kitą projekto įgyvendinimo etapą gavę Jungtinių tautų tarybos įgaliojimus, o tai būtų birželį. Galėtume rinkti informaciją iš valstybių, iš įmonių apie tuos veiksmus, kokių jie visi imasi, bet tuo tarpu mes apsiribojame tokiais bendraisiais dalykais savo darbe. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Na, tikiuosi, kad komiteto nariai patenkinti atsakymais, atrodo, kad taip, todėl norėčiau padėkoti abiem pranešėjim, kad atvyko į mūsų posėdį šiandien ir uh, informavo mus šiuo labai svarbiu klausimu. Dar kartą Jums ačiū. Toliau Tęsime darbą, šeštasis darbo tvarkės klausimas ir tai yra pasikeitimas nuomonę apie atsakomybę, kompensaciją ir finansinę apsaugą jūroje vykdant dujų operacijas. Prieš suteikiant žodį pranešėjai Kostos Chrysokonos, aš norėčiau pasidžiaugti, kad ponas Stefanas Mozeris atvyko į mūsų posėdį kartu su ponu Jan Lambinu, kurie pakomentuos parengtąją ataskaitą. Tačiau iš karto norėčiau gal suteikti žodį pranešėjai. Prašom, Kostas Chrysokonos. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandieną mes svarstome klausimus susijusius su verslo atsakomybė, kompensacija ir finansinė apsauga tais atvejais, kada nukenčiama vykdant jūroje dujų operacijas. Jūs žinote, kad tuo tarpu nenutiko nieko blogo panašaus į 2010 metų balandžio avariją Meksikos įlankoje, tačiau ankstesnių avarijų pasiekmes rodo, kad reikia imtis tam tikrų priemonių. Komisijos ataskaitoje nurodyta, kad ES 73 procentai dujų ir naftos gavybos e, yra sutelkta šiaurės jūroje. Ir aišku, veikiama atviroje jūroje, todėl būtinas saugumas, būtinos taisyklės ir a, e, nieko naujo čia nepasakysiu. Bet tikiu, kad ateityje naftos ir dujų gavybą užsijims ir kitos valstybės narės, pavyzdžiui, Kipras, prie kurio krantų jau aptiksta rimtų gamtinių dujų telkinių. Todėl tema aktuali visiems. Ir ataskaita taip pat, nes yra numatoma prievolė keistis informaciją apie įvykusius incidentus arba situacijas, kurių pasiekoje galėjo įvykti incidentai, tam, kad būtų galima vėliau užtikrinti didesnį saugumą. Komisija analizuoja įvairius klausimus, tarp jų ir įmonės teisinę atsakomybę, nes pirmiausia, kas už ką atsakingas ir kas turėtų kompensuoti, kam ir kiek. Be to, reikia pagalvoti ir apie tokį dalyką, ar susijusios pusės yra pakankamai finansiškai pajėgios a, padengti nuostolius, kuriuos pačios sukėlė. Ir trečia, kaip užtikrinti, kad ieškiniai ir finansinės pretenzijos būtų patenkinti kaip galima greičiau, kad nebūtų daroma žala bendrajai ūkio raidai. Komisija savo išvadose, dar, e, savo dokumente daro keletą išvadų. Pirmiausia, kad reikia reglamentuoti tokių incidentų aukoms galimybę kreiptis į teismą. Tačiau nepaisant to, komisija sako, kad negalima galvoti, jog civilinės atsakomybės sistema būtų neveiksminga, nustatant įmonių atsakomybę už dujų operaciją. Kita vertus, komisija nurodo, kad valstybės narės turėtų perkelti uh, į savo teisę tuos teisinius reikalavimus, kurie ES buvo patvirtinti iki 15, 15 metų birželį. Taip, direktyvos nuostatas valstybės narės turi perimti kuo greičiau. Tačiau nepritariu komisijos manimui, kad valstybės narės turi nustatyti baudžiamąją atsakomybę. Mano galva, prevencija yra geriau negu pasiekmių likvidavimas ir baudžiamosios atsakomybės numatymas dėl atviros jūros operacijų yra svarbesnis dalykas. Labai svarbu europinių lygių patobulinti finansinės apsaugos galiojančias priemonas ir užtikrinti, kad būtų greitai analizuojami skundai ir kompensuojama patirta žala. Ta galima padaryti arba teikiant pasiūlymą dėl naujo teisės akto projekto arba patobulinant dabartinius teisės aktus. Tačiau svarbiausia, kad būtų užtikrintas pakankamas finansinis įmonių pajėgumas. Ačiū. Ačiū ir jums, o dabar norėčiau sutikti žodį ponui Moseriui. Jeigu turite ką pasakyti, melai jūs išklausysime. Turite keletą minučių savo pasisakymui. Ačiū labai. Gerbiami parlamento nariai, Ačiū gerbiamam pirmininkui už tai, kad suteikė man žodį. Norėčiau padėkoti ir pranešimui už tai, kad e, tarė įžanginį žodį. Ir turiu pasakyti, kad visiškai sutinkame, kad šis klausimas yra itin svarbus. E, mes ir savo ataskaitoje kalbame apie atsakomybės svarbą ir komisija grįž prie šio klausimo, kai jau bus įvertinimas E, perkelimas nacionalinius teisės aktus ir nuostatų laikymasis valstybėse narėse. Reikia tinkamos sistemos, tačiau vertinimas dar vyksta ir e, tada jau galėsime padaryti išvadas. Ir kai parengsime išvadas, taip pat pasteiksime ir tam tikrų rekomendacijų. Uh, Gali būti, jog bus kalbama ir apie teisinės sistemos keitimą ir, pavyzdžiui, galbūt bus pasiūlyta keisti direktyvą ar parinkti naują teisinę priemonę, tačiau dar prie to nepriejome, nes kol kas dar tik tikriname e, teisės akto perkelimą teisė, nacionalinę sistemą mm, tinkamumą, e, kol kas norime atlikti tiesiog analizę, nustatyti, ar yra kažkokių spragų. Džiaugiamės, kad Šiandien buvo suorganizuotos tos diskusijos, taip pat ir su suinteresuotomis šalimis apie tai yra kalbama, bandama įvertinti, ko trūksta. Na ir be abejo, remdamėsi visais tais rezultatais, mes pateiksime pasiūlymą dėl galimo sprendimo. Tad ačiū, ačiū už tokią pirminę galimybę apsikeisti nuomonėmis. Dėkoju, dabar žodis ponui Janui Lambi. Ar jūs norėtumėte dar tarti papildomą žodį? Ne, panašu, kad ne. Kągi, tokiu atveju suteiksiu žodį ponui Andersonui. Man atrodo, jis turėjo klausimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, gal tai nėra toks jau klausimas, tačiau tiesiog bendrojo pabudžio pastaba. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui, e, taip pat ir komisijos atstovams už jų indėlį. Mano nuomonė tai svarbus klausimas, įdomios su tuo susijusios diskusijos ir nebejotinai laukti tolesnių žingsnių šioje srityje. Mes, e, žaliųjų frakcija, nesame taip jau pozityviai nusiteikę kaip kad kiti e, dėl naujų e, iškastinių išteklių panaudojimo, turiuomenyje dujas ir naftą, nes tai daro neigiamą įtaką aplinkai. Tačiau bet kuriuo atveju labai svarbu užtikrinti, kad e, e, tiek ir dujos, tiek ir e, nafta būtų e, tyriamos ar išgaunamos e, išvengiant galimų nelaimių, tokių kaip Deep Horizon platformoje. Ir kad nenutekėtų nafta į vandenynus ar jūras. Ir šiuo atžvilgiu būtinos griežtos taisyklės, taip pat e, reikia užtikrinti, kad būtų reikalingos paskatos, jau būtų vykdomas tinkamas bendradarbiavimas. Ir taip pat būtų išvengta galimų nelaimio ateityje. Taip pat reikia užtikrinti kuo tvirtesnę, griežtesnę atsakomybę šioje srityje. Uh, Skaidrumas šiuo atžvilgiu yra itin svarbus, svarbus skaidrumas, kalbant apie finansinės struktūras, e, naudojamas, pavyzdžiui, draudimo srityje. Be to, e, reikia kalbėti ir apie tas galimas e, moralinės grėsmės susijusias su šios problemos sprendimais. Na ir tik apibendrinamas galiu pasakyti, kad tikrai laukiu tolesnių darbų šioje srityje. Ačiū. Dėkoju. Ar bus daugiau pastabų iš mūsų komiteto narių? Panašu, kad ne. Atrodo, daugiau žodžių niekas neprašo. Tad norėčiau paklausti, ar pranešėjas norėtų sureaguoti į pono Andersono pastabas, žodis komisijos atstovams. Ačiū, ačiū už dar kartą suteiktą žodį. Mm, tikrai pritarėme tam, kad reikia tinkamos sistemos, kuri padėtų mm, atgrasyti galimus e, pažeidimus ir e, nelaimės, reikia, kad ji būtų kiek įmanoma skaidresnė ir aiškesnė. Ir tuo metu, kai buvo deramasi dėl direktyvos, e, e, tą klausimą jau aptarėme ir Labai svarbu įvertinti naujausią padėtį, turimą informaciją ir, kaip minėjo pranešėjas, nėra kol kas aišku, koks režimas, kokia sistema būtų geriausia. Tad reikėtų tai išsameu apsvarstyti. E, pirmiausia, be abejo, įvertinsime valstybių narių atitikti. Mm, pabandysime palyginti skirtingus režimus ir jau remdamiesi tą informaciją pažiūrėsime, kokių papildomų žingsnių būtų galima imtis, tačiau manau, kad dabar reikėtų kalbėti apie kokius 2019 metus, nes iki to laiko pavyks tinkamai įvertinti situaciją ir visą turimą informaciją. Ačiū mūsų turimos veiklos jūroje direktyvos e, nuostatos e, padeda užkirsti kelią e, tokiems nelaimingiams atsitikimams ar avarijoms jūroje. Ir kalbant apie atsakomybės klausimą, tai yra tarsi papildomas žingsnis, kalbant apie prevencinės priemonės, kurios jau yra taikomos. Ir ataskaitoje taip pat yra sakoma, kad e, turint pakankamai e, patirties ir informacijos apie prevencinių priemonių taikymą valstybėse narėse, tada jau galėsime įvertinti galimo atsakomybės režimo būtinybę. Ir 19 metais Liepos mėnesį bus rengiama galutinė ataskaita šiuo klausimu. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Kągi, žvalgausi pasalę, tačiau matau, kad žodžio daugiau niekas neprašo. Tad panašu, kad e, keitimasis nuomonėmis buvo gana trumpas, bet kuriuo atveju ačiū visiems atvykusiems, ačiū už jūsų pateiktą informaciją. Na ir panašu, kad jau galime baigti šios dienos posėdį, o rytoj e, pratesime savo darbą. Dėkoju.